So good afternoon everybody. Colleagues, please take your seats. We definitely have to start. Prašom gerbiami kolegos susėsti, turim pradėti, nes šiandienos darbotvarkė gana ilga. Pirmiausia, patvirtinsime darbotvarkę pagal susitarimą su pranešėjais. E, Penktų punktų, penktą punktą ir šeštą punktą sukeisime vietomis, jeigu jūs neprieštaraujate tokia darbo atvarkė, šiek tiek pakoreguota, priimama. Taip ir yra. Periname prie antrojo klausimo pirmininko pranešimai. Labai džiaugiuosi. E, prieš akis matydamas Vokietijos Bundestago aplinkosaugos komiteto delegaciją, Matijas Grotė juos pasikvietė. Ar jie jau atvyko, ar dar ne? It's not the case. So tada jų dar nėra. Tada dar kartą aš juos pasveiksiu šiek tiek vėliau, sako pirmininkas. Štai jie ateina. Toliau. Antradienį, 2014 m. lapkričio 4 dieną, nuo 17 iki 19.30 sto organizuoja renginį vadinamą e, klimato kaitos iššūkiai e, tarptautinės grupės dėl klimato kaitos e, rezultatai. Šios, e, e, šio komiteto atstovai dalyvaus, pristatys savo išvadas, kurios bus patvirtintos visos, visos vyriausybės. Aukšto ligmens sintezės analizė yra parengta po renginio Kopenhagoje. Šis renginys itin svarbus Europos parlamento delegacijos į COP20 Limoje, Peru nariams, tačiau visi e, NV komiteto nariai yra kviečiami dalyvauti šiame sustikime. Dar viena naujiena. Turime naują e, tekstų rengimo paramos priemonę. E, parlamentarai teikdami e, savo pakeitimus ponui Nikolsonui, kuris parengė pranešimą dėl naujoviškų maisto produktų, galės jau naudotis tą sistemą. E, E, IST yra konfidenciali tarnyba, kuri padės jums parengti e, pakeitimus, e, atliks greitą e, kalbinį patikrinimą, su padėjėjais bus palaikomas ryšys ir parlamentarai bus informuojami, kai tik dokumentai bus, pakeitimai bus parengti. Dėl vertimo. Šiandien verčiama 21 kalba, trūksta estų ir maltiečių kalbos. Kaip visada, šio posėdžio dosie yra e, prieinama internete, e, ją galima rasti e-meetings e, programėlėje. Be to, posėdis yra tiesiogiai transliuojamas internetu. Dabar atrodo, kad aš jau galiu pasveikinti Vokietijos Bundestago grupę, tai yra aplinkosaugos komiteto nariai. Sveiki atvykę. Ir aš tikiuosi, kad jums mūsų posėdis patiks. So, uh, last thing from these announcements uh,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 E, parlamentarai, Bundestago svečiai ir visi kiti salės lankytojai, ačiū už man suteiktą galimybę paaiškinti, kokie renginiai e, nulėmė Europos komisijos sprendimą atlikti e, poveikio vertinimą dėl mokslinių kriterijų E, tikslingumo ir jų įgyvendinimo ir kodėl mes neįgyvenome termino, apie kurį jūs e, ką tik kalbėjote, termino, kuris yra numatytas biocidinių produktų reglamente. Kodėl buvo priimtas toks sprendimas? E, viską nulėmė vasaros įvykiai. Tai yra susijęs su Skandinavijos šiaurės šalių vasarą, kuri trunka birželį, liepą, birž... E, rūpjūtį 2013 metais dar rugsėjai įsėjo. Tiesą sakant, mes e, siekiame sukurti mokslinius e, rizikos vertinimo kriterijus. Ir galvojame, kaip tie kriterijai turėtų būti uh, įgyvendinami, bandėme juos įvertinti pagal kiekvieną teisės aktą. Mano anksčiau minėtaisiais mėnesiais įvyko du svarbus įvykiai. Pirmiausia, komisija pasiekė e, pranešimas keletų kanalų, kad kriterijų, kuriuos mes kiname įgyvendinti poveikis cheminių medžiagų prieinamumui Europos rinkoje ir tų kriterijų taikymo padariniai būtų labai reikšmingi ekonominė prasme ir tai turėtų įtakos prekybai su mūsų prekybos partneriais. Be to, pramonė mums paaiškino, kad mūsų sprendimai turės rimtų padarinių. Be to vyko labai svarbi mokslinė diskusija, kuri prasidėjo būtent tuo, tos, tais mano minėtaisiais mėnesiais. Geriausiai tą iliustruoja redakcijos straipsnis, paskaltas keletoje tarptautinių mokslinių straipsnių. Juos parašė vyriausiai redaktoriai, jei neklysto 18 ar 19 tarptautinių mokslinių žurnalų redaktoriai tą padarė. Ir jie pareiškė, kad Europos komisijos atliekamas darbas nėra pagrystas mokslininkų išvadomis ir yra klaidingas. Pagal šiuos du pareiškimus mes uh, e, susidūrėme su dviejopų spaudimu, iš vienos pusės mokslininkų, iš kitos pusės ekonomistų ir pramonininkų. Buvo sakoma, kad mes turime įvertinti pasirinktą savo poziciją. Savo poziciją mes iš naujo turėjome vertindami pirmiausia, sukurdami reikalingus mokslinius kriterijus, o paskui e, konkrečiai vertindami tų kriterijų įgyvendinimo galimybės pagal kiekvieną teisės aktą. Kol per bandėme iš naujo pasverti tuos kriterijus, paaiškėjo, kad tai, kas bus sudaryta pagal septintąją aplinkosaugos veiksmų programą, o dėl jos tada kaip tik buvo diskutuojama tarp parlamento ir tarybos, būtent tais pačiais mėnesiais. Ta vasara septintosios veiksmų programos tekstas buvo iš tiesų suderintas tarp susijusių šalių, o jame ES bendrai buvo raginama sukurti suderintą mokslinę kriterijų bazę, kuri leistų identifikuoti endokrinę sistemą greunančias medžiagas ir e, kitus e, preparatus medžiagas. Todėl mes Europos komisija sakome, kad e, išgirdę teiginius, kad bus padaryta didelė įtaka kai kuriems pramonės sektoriams, žinodami, kad prasidėjo labai ilga mokslininkų diskusija tuo metu. Be to, taryba ir parlamentas davė labai aišku signalą, kad yra reikalingi suderinti kriterijai. E, mes nusprendėme, kad geriausia būtų parengti poveikio vertinimą pagal suderintus kriterijus ir be to turi būti vienu metu įgyvendinami visi teisės aktai. Taigi tokie buvo trys pagrindiniai veiksniai, gerbiamas pirmininkė, privertė mus e, pakeisti mokslinius e, kriterijus, e, kuriuos siejame su pavieniais teisės aktais ir nusprendėme, kad visus savo numatytus kriterijus turime pasverti pagal kiekvieno teisės aktą atskirai. Tuo tikslu mes parengėme labai išsamų veiksmų planą, jis buvo paskalbas prieš pusę metų, gal net ilgiau neseniau, jame labai aiškiai vardinta strategija ir e, mūsų vertinimo e, skirtingi variantai. Ir e, manau, kad toks paaiškinimas yra pakankamas E, kuris leistų pateisinti mūsų vėlavimą, terminų netenkinimą. Bet be abejo, aš esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus, jeigu jūs jų turėsite. Nu, uh, Ačiū, dabar laikas klausimams. Matau, kad ponas Stais nori pateikti klausimą. Ačiū. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju komisijos atstovui už informaciją. Tačiau turiu pasakyti, kad šitas klausimas jau nesprendžiamas ilgą laiką ir jo ištakos yra pakankamai senos. Jau ankstesnėje komisijoje buvo taip kalbėta, žinoma, labai svarbus dalykas yra endokrininė sistema graunančios medžiagos, ypač kai sergama diabetu, vėžiu, vėžiniais susirgymais ir kitomis lygomis. Nuo 19 metų buvo parengta strategija, kurios iki šiol taip ir nepavyko gyvendinti. Jau tuo metu vyko diskusijos dėl pesticidus reglamentuojančių teisės aktų. Hilfrid Praihut tuo metu parengė pranešimą ir aš buvau bendra pranešėjas, pasiūliau savo pakeitimus ir tuomet parlamentas pasisakė prieš tuos taip vadinamus cut-off kriterijus. Ir pramonė taip pat nesutiko su tokiais pasiūlymais. Ji tiesiog pasipriešino tokiais kriterijais. Taigi, ponia Brajer pasiūlė kartu su mumis labai aiškius kriterijus ir darybose su komisija ir taryba mes nurodėme 18 mėnesių terminą komisijai kad ji parengtų tų kriterijų sąrašą, tačiau visa tai užtruko ketverius metus, o praėjusioje kadencijoje viskas pasikartojo, 2012 metais kolegė Klas dar kartą parengė pranešimą, kuriame dar kartą pareikalavo iš komisijos parengti kriterijus. Tai nėra kas nors naujo. Darybose su taryba Taip pat kontaktuodami su komisija mes pateikdavome labai aiškius reikalavimus. Ir tuometinis komisijos atstovas taip pat sakė, kad yra rengiami kriterijai nuo 2010 metų. Ir parlamentas tiesiog domėjasi ir toliau šiuo klausimu. 13 metais buvo priimta uh, rezoliuciją dėl e, hormonų veiklą e, trikdančių medžiagų. Taip pat buvo siūloma atsižvelgti į mokslinę pažangą ir vėl buvo reikalaujama paskelbti kriterijus, tačiau poveikio vertinimas vėlgi gali būti e, užsakomas tik tuo met, jeigu bus patvirtinti kriterijai. Ir dabar prieš pusę metų Envy su, kontaktavo su generaliniu direktoratu ir dar kartą patikė pasiūlymą dėl kriterijų, kurie turėjo būti priimti dar prieš ketverius metus. Tada e, atsirado ekonomikos krizė, susidūrėme netgi su naujų terminų - endokrinalizacija. Be to, Bayer e, firma generalinio sekretorijos pavaduotojui dar kartą atsintė raginimą ir prašė, kad būtų įvertintas e, E, šitų kriterijų poveikis e, visam sektoriui. Be to buvo kreiptas, kreiptasi į mokslinės tarnybos atstovą Glover, kuris atsakė, kad ta mūsų turima informacija visiškai netitinka mokslinių išvadų. Ir po to jau Liepos antrąją dieną komisija dar galėjo atsižvelgti į parlamento prašymą, tačiau tuo metu buvo užsakytas poveikio vertinimas. 13 metų rūpiučio mėnesį mokslininkai, kurie intensyviai nagrinėjo šiuos klausimus ir tai buvo iš tikrųjų patys geriausi šios ryties specialistai, tiesiog paneigė ankstesnės mokslininkų rekomendacijas, 85 metų, 85 mokslininkų rekomendacijas. O po to Englover vėl įvyko posėdis 56 mokslininkai buvo suburti į vieną e, tyrimų grupę ir buvo konstatuota, kad jie neranda svarių argumentų Todėl norėčiau paklausti jūsų, ar Bayer įsikišimas ir 56 mokslininkų raštas buvo nepakankamas akstinas imtis poveikio vertinimo. Ir norėčiau paklausti, ar tos rekomendacijos, kurias pateikė 56 mokslininkai, nebuvo pakankamai svarios, o ponios Glauver suorganizuotas susitikimas būtent ir parodė, kad komisija taip vertina šias mokslininkų rekomendacijas. Ir dar viena pastaba dėl viešųjų klausimų susijusių su kriterijais. Buvo pasiūlytas konkretus tų klausimų grafikas, tačiau Visuose komisijos dokumentuose matoma, kad siūloma vadovautis horizontaliu požiūriu. Tai yra atsižvelgti į galimus kaštus ir taip pat šios procedūros privalumus ir pasirenkamą varianto naudą. Po to komisija pradėjo viešus svarstymus dėl kriterijų nustatymų medžiagoms, kurios gali sukelti hormoninės sistemos sutrikimus. Bes to į šitą sąrašą buvo įtraukti ir biocidai, ir pesticidai. Pagal ryč tos medžiagos galėtų būti ir tokios, kurios naudojamos ir kosmetinkos priemonių gamyboje. Pasiekmių vertinime labiausiai atsižvelgiama į poveikį verslui, tačiau ne sveikatai. Man atrodo, kad visa tai prieštarauja septintai pagrindų programai ir taip pat uh, numatytam planui. Norėčiau paklausti, kaip vis dėlto bus atsižvelgta į tuos parlamento pasiūlytus kriterijus. Norėčiau dar kartą paklausti, kada komisija ketina pateikti deleguotą teisės aktą šiuo klausimu. Laikas jau seniai pribrendo. Ačiū. Kolega Stas jau pasakė daug ką, ką aš ketinau pasakyti. Iš tikrųjų, ši tema, ši tema mus domina jau nuo 2008 metų, kai mes pradėjome darybas dėl pesticidų, kai kalbėjome apie kriterijus, kuriuos mes siūlėme nustatyti ir 2013 metų pabaigoje turėjo būti pateikti tie kriterijai, komisija turėjo met, penkis metus laiko ir pagal biocidų direktyvą taip met mes dar kartą išreiškime tokį pageidavimą. Taigi mums labai neaišku, kodėl lobistų spaudimo uh, dėka viskas buvo nustumta į šalį, parlamentui šita tema išlieka svarbi ir toliau. Mes gavome įvairiausių, parnešėme daugybę e, pranešimų, taip pat raginome priimti teisėkūros aktus ir matome, kad komisija nesijudina. Tiesiog mes turime pasitarti, ar toliau toleruosim tokį komisijos neveiklumą ir ar uh, parlamentui nereikėtų prisijungti prie tam tikrų veiksmų, kuriais yra siekiama paspartinti komisijos veiklą arba apskritai imtis komisijos veiklos kontrolės. Tai yra mūsų komiteto priedami. Grazie. E adesso il collega Gerbrandi. Žodis kolegai Gerbrandi. Ačiū, pirmininkė. Nekartosiu to, ką sakė Stais ir Matijas Grotė. Turiu vieną klausimą ir vieną pastabą. Pradėsiu nuo pastabos. Mes visi žinome, kad pasiūlymai komisijoje aplinkosaugos generalinėme direktorate buvo parengti visapusiškai parengti, bet buvo priimtas politinis sprendimas ir buvo nuspręsta jų neskelbti. Kadangi tai buvo politinis sprendimas ir kadangi paskirtasis komisijos pirmininkas Junkeris prieš keletą savaičių dar kartą akcentavo, kad komisija yra politinė struktūra ir kad komisijos nariai yra politikai, man gana keista, kad dabar diskutuojame su komisijos darbuotojais. Aš manau, kad ateityje ši diskusija turėtų būti surenkta su e, Europos komisijos nariu, su būsimu komisaru, kadangi jie yra atsakingi už tą politinį sprendimą, dėl kurio buvo sustabdytas visas tas procesas, apie kurį mes dabar kalbame. Kadangi dėl to buvo atsakingas ne E, komisijos narys atsakingas už aplinkosaugą ar biudžetą, tai buvo padaryta generalinio sekretoriaus. Ir aš manau, kad mes turėtume tą diskusiją surenkti su pirmininku Baroso arba ateityje su pirmininku Junkeriu. Aš manau, kad jeigu jie yra politikai, mes taip pat esame politikai, todėl diskusija turėtų vykti tarp mūsų. O mano klausimas yra štai koks. Mes kalbame apie mokslinius kriterijus. Ir žinoma, komisijos darbuotojas minėjo, kad buvo mokslininkų, kurie abejojo pateiktų pasiūlymų moksliniais e, pagrindais. Ir jeigu ponas Tas yra, atliko teisingą analizę, tai tie argumentai nebuvo per daug tvirti. Bet aš norėčiau paklausti štai, ko jeigu kalbama apie mokslinius kriterijus, tai tuo metu ekonominis poveikis nėra toks jau svarbus, kadangi kalbama apie mokslą, kurio grindžiamas pasiūlymas. Kodėl visas tas procesas, kurio metu buvo iškelti moksliniai argumentai lemiantis e, problemą, kodėl nebuvo at vėliau nuspręsta atlikti ekonominio vertinimo, nes juk buvo aptarti moksliniai įrodymai, vėliau būtų galima kalbėti apie ekonominį poveikio vertinimą. Ačiū. Dabar žodis poniai Aukin. Ačiū, aš sutinku su to, kas buvo pasakyta. Aš manau, kad turi įvykti aiški politinė diskusija, nes jeigu tokie sprendimai yra priimami prieštaraujant tam, ką mes nusprendėme, jeigu jie netitinka aplinkosaugos veiksmų programos, jeigu yra atmetama tai, ką mes darome, jeigu atmetama tai moksliniai tyrimai, O turiu pasakyti, kad Danijoje pernai ir šiemet buvo atlikta mokslinių tyrimų, kurie viską labai aiškiai parodo ir niekas tų mokslinių tyrimų neužginčijo. E, poveikis vaikams yra labai reikšmingas. Šiemet buvo atlikta ir kitų e, tyrimų, kurie parodė, kad yra akivaizdus poveikis ir vyrų vaisingumui. Manau, kad mes turime pritarti Švedijai, paremti Švediją. Kiek suprantu, Švedija nusprendė kreiptis, e, paduoti komisiją į teismą, kadangi yra pažeisti teisės aktai ir nėra įgyvendinama tai, kas buvo pažadėta. Viskas buvo aišku, o dabar tiesiog pasibaisėtina, kad pramonės sektoriai gali užsiimti lobistinę veiklą ir teikti, kad negali modernizuoti savo gamybos, tęsti savo ankstesnę veiklą ir visiškai nesirūpinti negimusiais vaikais ir taip toliau. Aš manau, kad mes turime imtis priemonių. Manau, kad šis komitetas turi paremti Švediją ir daryti spaudimą, kad kažko būtų imtasi, kad nebūtų vėl ir vėl blokuojami mūsų sprendimai. Grazie. E adesso non essendo... Ačiū. Kadangi daugiau niekas neprašo žodžio, suteiksiu žodį komisijai, kad komisija atsakytų į klausimus. Ačiū, pirmininkė. Ačiū olandiškai ir ačiū daniškai. Ačiū už e, tuos gausius klausimus. Pasistengsiu, kaip galėdamas geriau viską paaiškinti ir sureaguoti į tai, ko buvo klausima. Pradėsiu nuo atsakymo, kuris man yra lengviausias. Du vadinamieji lemiami aspektai. Galiu patvirtinti, kad tie gausus ryšiai, kuriuos mes buvome užmesgę su atitinkamais pramonės sektoriais iki 2013 metų vasaros, kaip tik ir buvo tie du lemiami veiksniai komisijai nusprendžiant atlikti mokslinių kriterijų ir jų įgyvendinimo poveikio vertinimą, atsižvelgiant į įvairius teisės aktus. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad um, tas elektroninis laiškas, uh, apie kurį buvo užsiminta, buvo tik vienas iš daugelio uh, laiškų, bet jis, žinoma, prisidėjo prie to, kad komisija nusprendė, jog būtina pasigilinti į pramonės sektorių pateiktų argumentų esmę ir pagristumą. Buvo ir dar vienas lemiamos reikšmės dalykas. Tai yra 56 mokslininkai, atstovaujantis daugeliu į tarptautinių mokslinių leidinių, Taip, galiu patvirtinti, kad e, susitikus su ponu Glover ir moksliniais patarėjais, buvo nuspręsta, kad tie klausimai, kuriuos kėlė mokslininkai, yra gerai žinomi, yra tam tikro netikrumo dėl jų, bet jie neturi tiesioginės reikšmės patiems kriterijams. Gindamas komisijos poziciją turiu pasakyti, kad tie garsus mokslininkai, atstovaujantis tarptautiniams leidiniams, savo redakcijos skiltyje užmiršo paminėti kurie komisijos pasiūlymai nėra moksliškai pagristi ir dėl to komisijai sunku vertinti, dėl ko buvo nepatenkinti e, tie mokslininkai. Ir vien tai, kad tiek daug tarptautinių mokslinių leidinių redaktoriai parengė redakcinių straipsnių, kuriuose taip griežtai kritikavo komisijos atliktą darbą. Ir be to, turint galvoje tai, kad prie tų straipsnių pasirašė arba tos, tiem straipsniam pritarė ir daugybė kitų mokslininkų, visa tai paskatino komisiją nuspręsti, vertinti tų teiginių pagristumą. Bet Aš esu dėkingas poniai Ann Glover, kuri subūrė mokslininkus į vienos dienos susitikimą. Jo metu buvo padarytos aiškios išvados ir dabar galime teikti, kad tie klausimai, dėl kurių buvo tam tikro netikrumo ir dėl kurių, dėl kurių buvo susitarta per tą susitikimą, yra jau seniai žinomi ir mes dirbame su tais klausimais nuo pat 99 metų, kai buvo patvirtinta strategija. Dabar pereisiu prie poveikio vertinimo ir kelrodžio plano. Ir vieš, viešųjų konsultacijų rezultatų. Kelrodėje plane mes siekiame įvertinti ir privalumus, ir išlaidas, Mes siekiame įvertinti horizontalių kriterijų poveikį visose teisės aktuose, ypač šešiuose teisės aktuose, kuriuose konkrečiai paminėti endokrinė sistem, paminėtos endokrinės sistemą ardančios, trikdančios medžiagos. Kalbant apie viešasias konsultacijas, Vyko daug diskusijų, ar tos konsultacijos turi būti labai plataus pobūdžio, su daugybė klausimų, ar tai turėtų būti tikslinės konsultacijos, nukreiptos į tas rytis, kuriuose mes norėjome gauti informacijos. Ir galiausiai buvo apsispręsta dėl pastarojo varianto. Tai buvo nuspręsta, kad tai naudingiausia ir mums, ir tiems, kurie atsakinės į klausimus. Tai nereiškia, kad atlikdami patį poveikio vertinimą mes nesigilinsime į privalumus. Mes tikrai ketiname pasirašyti sutartį, kad, būtų, kad gautume pagalbą e, vertindami privalumus ir tai nereiškia, kad mes nevertinsime kriterijų horizontalaus e, poveikio. Taip pat išgirdau ir tokį atvirą, platų klausimą. Tikiu ir galiu į jį atsakyti lygindamas tam tikrus dalykus. Taigi, viena vertus kalbama apie reikšmingą poveikį, kita vertus kalbama, kad moksliniai įrodymai nėra iki galo tikslus. Ir turėdami galvoje, kuo grindžiamas pasiūlymas, mes nusprendėme vertinti uh, mokslinių įrodymų pagristumą. Kaip jau sakiau, tas klausimas buvo išspręstas, o poveikio vertinimas pramonės sektoriams kaip tik yra numatytas e, tame poveikio vertinime, kurį mes surenksime. Dabar atsakysiu į klausimą, kodėl mes e, atsižvelgdami į mokslinius kriterijus ketiname atlikti poveikio vertinimą. Noriu priminti Jums kelrodį planą. Jei pažvelgtumėte į jį, pamatytumėte, kad e, ten yra pateikiami keli variantai susiję su e, moksliniais kriterijais. Ir tie variantai yra įtraukti arba neįtraukti kategorijas. Apie tai buvo kalbama ir Europos parlamento pranešime savo iniciatyvą praėjusiais metais. Parlamentas sakė, kad nori įtraukti kategorijas mes dabar svarstysime ir jas traukti, o kitas dalykas yra techninis, tai yra medžiagos poveikio stiprumo klausimas. Ir agentūra esanti Italijoje nus, mus informavo, kad tai yra tiesiog pasirinkimo dalykas, politinio pasirinkimo dalykas ir mes dabar svarstysime, ar įtraukti tai ar ne. Taigi matote, kad e, kelrodėje plane numatyti tam tikri variantai susijęs su moksliniais kriterijais, yra e, tam tikrų privalumų, išlaidų ir atlikdami poveikio vertinimą mes visą tai įvertinsime. Buvo pateikta ir kitų pareiškimų, aš nemanau, kad juos turėčiau komentuoti, taigi tiek, nebent būtų dar klausimų. Grazie. E possiamo quindi passare al punto successivo. Prima di passare al punto successivo permettetemi di salutare eh, i rappresentanti della Coldiretti Donne Impresa di norėčiau pasveikinti moterų verslininkų delegaciją iš Trevizo, kurios atvyko į mūsų komiteto posėdį. Kaip jau minėta, mes sukeitėme du darbo tvarkės klausimus vietomis ir dabar mes turėtume pakalbėti apie valstybių narių galimybę savo teritorijoje riboti ar drausti GMO auginimą. Tai pasiūlymas kuris yra pateiktas senokai. Komisija 2010 m. Liepos mėnesį pateikė šitą teisėkuros pasiūlymą, 2011 m. parlamentas parengė savo nuomonę, o 2014 m. Liepos 1 d. taryba papildė šitą teisėkuros aktą, o po to po vasaros atostogų jau buvo pateiktas šitas teisės aktas ir Strasbūro plenarniai sesijai. Mes tiesiog dabar turėtume pakalbėti apie darybinį mandatą. Suteiksime žodį Petrik Grys, kuris pristatys pranešimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš čia. Matau, kad manęs ieškot. E, mūsų darbo tvarkės e, tvarka šiek tiek pakeista, todėl aš tik atėjau. Aš, e, kiek žinau, man 5-6 minutės galima kalbėti, nors aš stengsiuosi kalbėti trumpai, bet šis dosie kurį laiką buvo vos neužblokuotas, todėl nemanau, kad mūsų komitete e, reikėtų labai labai daug laiko skirti. Kaip ten bebūtų, trilogai vyksta ir toliau vyks kalbant apie blokavimą, nuo pat e, pirmųjų e, pasikeitimų nuomonėmis apie šį dokumentą nuo rugsėjo pradžios matome, kad e, Europos Sąjungoje GMO klausimo sprendimas yra užstrigęs, kažką reikia daryti. E, Svarbu suteikti naujas teisės, juridiškai rimtesnės teisės valstybėms narėms. E, ir valstybės narės turi de facto turėti galimybę savo teritorijoje uždrausti GMO produktus. Aš galėčiau pacituoti komisijos pirmininką e, poną Junkerį, kuris e, birželio mėnesį ir anksčiau per savo klausimus visose frakcijose praktiškai nieko naujo nepasakė. Jis sakė, kad turi būti e, bandyt, bandoma vykdyti esminių reformų, kad būtų galima numatyti uh, GMO leidimus ar neleidimus mūsų komisijos naujasis narys e, Andriu Kaitis, e, su, kartu su Žiliu mes jam teikėme panašų atsakymą, bet atsakymas buvo labai panašus kaip pono Junkerio, išvada buvo labai panaši. Jis ir toliau sakė, kad reikia valstybėms narėms suteikti daugiau lankstumo, jeigu valstybės narės nori užtikrinti e, didžiausią juridinį saugumą. Taigi toks yra direktyvos keitimo tikslas Mes kalbame apie e, šio tikslo įgyvendinimą e, Europos parlamente turbūt pirmiausia nuo visų institucijų. Europos parlamentas dar birželio mėnesį 2011 metais balsavo dėl šio dokumento ir e, galiu priminti, kad balsuota buvo už 48 balsais, labai aiškus rezultatas ir man suteiktas e, kaip pranešėjos mandatas yra pildomas taip, kaip e, ką tik girdėjote. Aš su taryba kalbėjausi, dar birželio mėnesį su jais diskutavome. Pati pateikiau iš pradžių tris pakeitimus. Ir pasakysiu, kad yra trys, keturi svarbus e, tarybos pastebėjimo punktai. Juos pakeitus būtų galima pagerinti gerokai tarybos poziciją yra pradėta tarsi nauja, kol kas nesuredaguota opt-out procedūra ir taryba per e, kultūrų e, turinčių GMO e, autorizavimo procesą turės būti taikomos skirtingos autorizacinės fazės. Pirmiausia, turės būti kreipiamasi Europos komisija, turės būti kreipiamasi uh, E, palaikomas ryšys su, su bendrove, kuri e, teikia prašymą. Ir e, tik išnagrinėjus tą bendrovę valstybė narė galės perinti prie proceso antrojo etapo, antrosios fazės ir ją išaiškinti, kodėl yra reikalinga tokias kultūras auginti. Tai gali būti ekonominė ir žemės ūkio raidos struktūros sumetimai ir panašiai. Galiu pasakyti, kad čia Europos parlamente mes per pirmąjį svarstymą kol kas nieko nenusprendėme, bet šiame tekste aš vis tik išvelgiu e, šiokių tokių neiškumų dėl šio mechanizmo būsimo efektyvumo. E, Europos komisija pateikė e, labai aišku pasiūlymą ir Žinome, kad kol kas e, siūlomoji procedūra nėra nei kiek išbandyta, yra visiškai novatoriška, o šis dosie yra labai svarbus, netidėliotinas. Aš tikiuosi, kad e, pirmiausia su, bus suprasta, kad reikia juridinio aiškumo. Valstybės narės e, turi, e, kaip aš numatau, 22 pakeitime aiškiau suprasti tvirtinimo procedūrą pagal tas dvi fazes ir e, kadangi juridinio saugumo aspektai yra jau siūlomi pakeisti, būtų visai suprantama, kad reikia atidėti, e, pailginti terminą. Aš siūlau numatyti 60 dienų, ne 30 dienų, kaip kad numatyta tekste. Aš girdėjau kolegą Mazuronį, kalbant, kuris taryboje dirbdamas prisukopė labai daug patirties. Ir jis taip pat kalbėjo, kad termino klausimą reikia su išspręsti. Antras dalykas, mes labai daug apie tai kalbėjome, kad antroje fazėje reikia kalbėti apie. E, e, antroji fazė gali prasidėti tik tada, jeigu jau yra aktyvuota vadinamoji pirmoji fazė e, Mums labai svarbu, kad direktyvos pagrindinis tikslas būtų įgyvendintas. Valstybėms narėms turi būti numatyta daugiau lankstumo. Ir savo 24 pakeitime e, pirmas sakinys jau išbraukė tą sąlygą ir numato antrąją alternatyvą valstybėms narėms naudotis arba nesinaudoti E, tuo pasiūlymu. Galiu pasakyti, kad jis išplaukė iš 2012 metų pakeitimo. Jis buvo pateiktas Danijos pirmininkavimo metu ir aš dabar galėčiau pateikti klausimą Europos komisijai. Jūs patys daug kartų esate kalbėję apie būtinybę išplėsti turimų valstybių narių priemonių diapazoną. Ar jūs nemanote, kad uh, e, 24 mm, pakeitime numatytas e, požiūris pakoreguotų Europos komisijos 2010 metų pasiūlymą ir kad geriau galėtume suderinti savo poziciją su taryba. Ir dabar periname prie antrosios dar kartą fazės, skaitydami e, tarybos tekstą, matome, kad mums svarbiausi dalykai yra išstumti tarsi į šalį, jie tampa papildomi. Valstybėms narėjams yra suteikiami dviejį metai veikti, be jokių paaiškinimų. Mes sukūrėme e, pagal penktą paragrafą naują procedūrą, valstybės narės gali numatyti tam tikrą pagrindą GMO kultūrų auginimo geografinėms riboms ir yra iš keltas dar kartą poreikis užtikrinti e, juridinį saugumą. 25 ir 26 pakeitimuose dar kartą yra kalbama apie būtinybę e, sukurti tvirtesnę, solidesnę juridinę bazę, kuri taip pat turi būti nuoseklesnė. Aš e, galiu pasakyti, kad per praeitą parlamento kadenciją gavau labai aišku įgaliojimą ir e, didžioji dalis mūsų pateiktų pozicijų buvo patvirtintos didžiaja balsų dauguma. E, Ir aš e, maniau, kad dar kartą reikėjo sugrįžti prie to e, sąrašo e, produktų, kurį, apie kuriuos kalbu 24 pakeitime. Karin Lopaž 2011 metais jau apie jį pradėjo kalbėti ir dabar aš galėčiau dar pridėti aplinkosauginių kriterijų, apie kurias kalbėjo valstybės narės. E, valstybės narės turi pagrysti e, juridinės bazės keitimo poreikį. Kaip jau sakiau, šis e, dokumentas, šis dosė yra nepaprastai svarbus, su komisija mes pir, pirmąjį svarstymą jau numatėme. Dabar diskusija dar nesibaigusi, aš pati įtraukiu vieną pastebėjimą, kuris yra susijęs su rizikos valdymu. Manau, kad tai irgi yra labai svarbu, Taip mes galėsime labai aiškiai atskirti EFSA, EFSOS veiklą ir e, operatorių vykdytojų veiklą kad užtikrintume daugiau saugumo, o tuo pačiu daugiau lygybės, aš e, pateikiau, čia aš atskiriu tarsi vieną pakeitimą nuo kitų, jau birželio mėnesį apie tą pakeitimą kalbėjau, e, pasiūlymų dėl GMO ir ne GMO kultūrų bendrą kultivavimą. E, buvo dar 29 svarbus e, klausimai pateikti dėl mokėtojas moka principo. 27 e, pakeitime yra kalbama apie numatomumo kriterijus, kurie yra labai svarbus ūkininkams, prognozamumo kriterijus ir galiausiai mes kalbame apie teksto skaidrumą. Aš kalbėjau labai ilgai, ir tikiuosi, kad buvo viskas pakankamai aišku. Manau, kad labai svarbu suteikti dabar žodį kolegoms. Žinome, kad šiandien mums svarbiausia yra užtikrinti konvergenciją. Skirtumus mes visi puikiai žinome. Per pirmąjį jau trilogo posėdį išryškėjo tie nuomonių skirtumai, tačiau ir pranešėjos, ir šešėlinių pranešėjų nuomonės labai ženkliai e, buvo suderintus. Aš tikiuosi, kad greitai mes galėsime šį klausimą išspręsti. Ačiū. Ačiū, Kostinger. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju poniai Rys už rekomendacijų pateikimą. Mes jau paskutinių diskusijų metu aplinkosaugos komitete pastebėjome, kad šitama yra labai svarbi ir aktuali ir Labai svarbu parengti nuomonę šią temą, pranešėjai pateikė savo pasiūlymus ir aš labai džiaugiuosi, kad ponerys siūlo valstybėms narėms taikyti tinkamas priemonės, kurios leistų uždrausti genetiniškai modifikuojant mukuotų organizmų auginimą, plitimą jų teritorijoje ir netgi kaiminėse valstybėse. Aš manyčiau, kad ta nuostata turėtų likti pranešime, bet to taip pat pritariu ir jo siūlymui teikti informaciją. Bet Linien von 2010. Be to, e, taip pat reikėtų pasistengti, kad šioje srityje tos nuostatos būtų suformuotos kuo griežčiau. Be to, aš pritariu ir jūsų pasiūlymui dėl rizikos įvertinimui, rizikos aplinkai ir sveikatai. Aš manyčiau, kad e, tos pačios naujausios formuluotės yra labai geros. Tiesiog norėčiau priminti, kad mes dabar kalbame apie direktyvą, kuri suteikia valstybėms narėms laisvę riboti arba drausi savo teritorijoje GMO auginimą. Todėl mes rizikos vertinimą žmogui ir aplinkai turėtume palikti tiesiog e, tai licenzijavimo procedūrai. Aš manyčiau, kad čia netinkamiausia vieta reglamentuoti būtent rizikos faktorius dėl dviejų pakopų procedūros. Manyčiau, kad ponios Rys pranešime tai yra svarbiausias aspektas tiesiog bandoma atsižvelgti į tarybos pasiūlymą, kuris buvo patiktas 12 metais ir tiesiog yra siūloma priimti sprendimą dėl GMO draudimo galimybės. Aš norėčiau pasakyti, kad šitas pasiūlymas, kuris buvo pateiktas 12 metais, tiesiog nebuvo priimtas, o dabar mes darome tiesiog antrąjį bandymą dėl motyvų ir dėl išimčių aš manyčiau, kad šios pasiūlymus reikėtų vertinti palankiai, pavyzdžiui, pasiūlymus dėl socioekonominių ir aplikosauginių samprotavimų, bet to nereikėtų per daug tikslinant kriterijus būtų kišamasi į valstybių narių kompetenciją, kadangi valstybės narės pagal savo kompetencija gali taikyti kriterijus, pagal kuriuos draus GMO auginimą. Taip pat norėčiau paminėti ir 114 sutarties straipsnį kaip teisinį pagrindą. Diskusijose su tarybos teisės skyriumi mes išgirdome, kodėl uh, čia yra taikomos vidaus rinkos nuostatos, kodėl buvo pakeistas teisinis pagrindas. Tiesiog norėčiau paklausti pranešėjaus, kodėl ji mano, kad teisinis pagrindas tai yra aplikosauginiai kriterijai, jai yra daug svarbesni. Aš manyčiau, kad rekomendacijose reikia pasistengti suformul... užtikrinti teisinį uh, aiškumą, kad tie, kurie norėtų auginti GMO, galėtų pasiremti tiesiog aiškiais konkrečiais teisės aktais. Kol kas situacija nėra pakankamai stabili. Monsieur le Président, chers collègues, tout d'abord, je voudrais euh, saluer euh, le travail de notre. Aš norėčiau pasidžiaugti pranešėjos nuveiktų darbų, Frederik Rys darbų, kuri šiandien pateikė labai aišku išsamų pranešimą ir Europos parlamentas, manau, turėtų pasistengti priimti šitą pranešimą pirmojų skaitimų. Socialistai ir demokratai pasiūlė pasirengti teisinių pagrindų, pagal kurį yra reglamentuojami aplikosauginiai aspektai ir taip pat, kadangi siūlo, siūloma juo užtikrinti tą e, sanglaudą, sambuvio galimybę tarp tradicinių kultūrų ir genetiniškai modifikuotų organizmų. Frederik Rys pateikė ir kai kuriuos pakeitimus, iš esmės aš jiems pritariu. Ir Pritariu taip pat siūlymų dešimties metų laikotarpiai licenzijuoti GMO pagal 17, 19, 25 straipsnius, 26 straipsnius. Šitą nuostatą valstybėms narėms suteikia daugiau lankstumo, veiksmų laisvės. Be to mes pritarėme ir 10, 22 pakeitimui dėl valstybių narių prievolės pateikti aiškius kriterijus, dėl kurių yra draudžiama auginti, ne antrame etape, o pirmajame etape turi būti pateikiami tie kriterijai. Be to, Frederik Rys pateikė pasiūlymų dėl būtinybės pagrysti draudimą dar pirmajame etape ir pateikiant informaciją apie e, iš verslininkų pusės dėl ketinimų auginti genetiškai modifikuotus organizmus turinčias kultūras. Be to ženklinimas labai svarbus, nurodant, kad produktas neturi genetiškai modifikuotų organizmų savo sudėtyje. Labai svarbu nurodyti, kad e, produktuose nėra genetiškai modifikuotų organizmų, o dėl papildomų uh, medžiagų, kai yra numatomas apribojimas arba draudimas, aš manyčiau, kad labai aiškiai nurodyti genetiškai modifikuotų organizmų buvimą kituose e, produktuose ir žinoma reikia visuomet pasiklausti visuomenės nuomonės, netgi organizuojant referendumus. Dėl genotechnikos ir naujoviškų procedūrų, kurios yra taikomas auginant tam tikrus genetiškai modifikuotus organizmus. Reikėtų apsispręsti, ar reikėtų visoms valstybėms dalyvauti, reaguojant į tam tikrus planus. Pavyzdžiui, Prancūzija gali imti ir pasakyti prieš kurios nors valstybės ketinimą drausti auginti tam tikrus modifikuotus organizmus. Svarbiausia yra prevencijos principas, turint omenyje šį teisėkuros aktą. Taigi, tiek iš mano pusės, gerbimi kolegos, tai buvo pastabos, kurios man rūpėjo kaip šešėliniai pranešėjai. Labai ačiū. Toliau kolegė Girlingė. Ačiū. Aš šiek tiek nusivyliau, e, pamačiusi Federikos 3 pakeitimus dėl daugelio priežasčių. tarp jų ir tai, kad e, labai nelankščiai ji laikėsi Europos parlamento pozicijos, kuri ne visuomet buvo labai nuosekli. Kaip kad ir būna dažnai per pirmą svarstymo pozicijas, nes labai daug parlamentarų prisideda. Aš e, gana griežtai laikausi tokios nuomonės ir tiek daug naujų pakeitimų yra teikiama, tačiau vis tik e, pasiūlymas išlieka labai sudėtingas ir komplikuotas, ypač kai kalbam apie sambuvį, GMO ženklinimą ir panašiai. Tai yra dar svarbesnis klausimas. Bet kyla klausimas, ar leisim valstybėms narėms priimti sprendimų e, ar ne, vadovantis kitais kriterijais negu ekologiniai ar sveikatos apsaugos kriterijai. E, toli galim nueiti už šios e, e, mąstysenos, bet esminis principas yra tas, kad per daug skirti su taryba negalime, kitaip nepasieksim susitarimo. Galiu pasakyti, kad pirmieji pakeitimai dėl teisės bazės pakeitimo yra tokie jog aiškiai e, turime suvokti, jog taryba suvokia, kad vieningos rinkos e, teisės aktai turi būti nekeičiami. Kad ir kiek mes čia kalbėtume, kad ir dėl ko mes susitartume, akivaizdžiai e, šis dokumentas gali būti naudingas aplinkos apsaugai, bet viskas turi būti pagrysta bendrosios rinkos principais. Jeigu jūs kalbėsime apie plastikinius maišelius, tai pirmiausia turim galvoti apie padėtį bendroje rinkoje bendrosios rinkos egzistavimas turi būti mums visiems tautingas. Tai kodėl dabar ponė Frederik Rys toliau nori išlaikyti griežtą parlamento poziciją ir keisti teisinę bazę. Dėl to viskas pasidaro tik per daug sudėtinga, būtų paprasta viską pakeisti, nei kiek nepagalvojus apie šio teisės akto pagrindinį tikslą. Šio pasiūlymo pa, e, tikslas yra aiškus - apsaugoti žmogaus sveikatą ir aplinką. Apie tai jau yra kalbama ES lygmenių. Yra teisės aktų parengta ta tema, EFSOS rizikos vertinimų ir autorizavimo procese yra apie tai numatyta. Ir jeigu parlamentas e, išsikels kitokį tikslą, tai mes tiesiog žlugsime. Tada visai jokių teisės aktų nebus. Toliau pakeitimai ir rekomendacijos projektas E, susijęs su GMO e, kultūrų e, įtakos ne GMO kultūroms ir panašiai, jau yra parengti teisės aktai toje srityje ES lygmenių. Ir ar tai gali pasitarnauti kaip priežastis uždrausti nacionalinių lygmenių GMO kultūras? EFSA autorizacijos procesas tokiu būdu būtų tiesiog paverstas beverčiu. vis tik tai e, galiu pasakyti, kad jau per pirmąjį svarstymą man atrodė, kad Europos parlamentas e, netinkamai dalyvauja procese ir aš nerimiu parlamento pozicijos, nes išlieka tiek daug spragų, tiek daug teisės naujų aktų iškyla, kad atsidaro tik didesnė teisinė painiava. Vis tik, jeigu šis procesas tęsis, turime suprasti, kad yra uh, kitų dokumento dalių, kurias taip pat reikia pakeisti. Svarbiausia, turime užtikrinti, kad priimamos priemonės e, nebūtų įtakojamos techninių tyrimų, kurie dabar vyksta aplink. Aš manau, kad daugelis čia esančiųjų supranta, kad vyksta labai didelis spaudimas Europai, kad e, GMO būtų leidžiama auginti. Man atrodo, kad didžioji dalis biotehnologų jau nuleido rankas Iš tiesų, iš tiesų Europoje jie galėtų tik toliau tęsti tyrimus ir padaryti teisingas išvadas. Būtų labai gaila, jeigu priimdami šį teisės aktą mes e, tokių specialistų pastangas visai išbrauktume. Turėtume stengtis apsaugoti Europos bendrovių e, ir, ben, ir visuomenės e, gebėjimus atlikti tokius biotechnologinius tyrimus. Taip pat turime galvoti apie sieklų kainas, apie įtaką tam, apie čia kol kas apie tai neužsiminta. Taip pat turi būti kalbama apie pasirinkimo laisvę ūkininkams ir vartotojams e, vidaus rinko ir ES tarptautiniuose įsipareigojimuose apie tai turi būti kalbama ir aš savo pakeitimuose tai paminėjau. O dabar grįžtu prie savo esminio pastebėjimo. Jeigu jūs esate pasiryžę toliau suteikti valstybėms narėms šiokio tokio balso ir pasakyti, kad e, mes nenorime auginti tokių kultūrų savo teritorijoje, tai viskas turi būti labai paprasta. Jeigu e, tuo pasinaudosite kaip priežasimis spręsti kitas e, problemas. Aš žinau, kad yra valstybių narių, kurios jau augina gamų, tai mes tik tai pradėsime eiti į niekur. Boiler. Thank you, Chair. Ačiū, dabar suteiksiu žodį poniai Boler. Ačiū, noriu padėkoti poniai Rys už pranešimo projektą, noriu padėkoti jai už projekto patobulinimus, kuriais yra sustiprinamas pasiūlymas. Visų pirma, e, teisinio pagrindo pakeitimas nuo vidaus rinkos teisinio pagrindo prie aplinkosaugos. saugos. Aš manau, kad taip valstybės narės e, turės daug daugiau laisvės atmesti įmonių prašymus auginti GMO jų teritorijoje. Ir manau, kad tekstas leidžia valstybėms narėms rinktis ar leisti auginti GMO ar ne. Ir jeigu pasirinktume vidaus rinkos teisinį pagrindą, tai atrodytų keistai. Džiaugiuosi, kad E, yra akcentuojamas tas svarbus e, sambuvio klausimas, išduodant leidimus e, auginti GMO. Svarbu išduodant leidimus, kad būtų ir paralelinių priemonių. Reikia taip pat atsižvelgti, kad, pavyzdžiui, kaimininės šalis nėra išdavusios leidimo auginti GMO jų teritorijoje. Ir Svarbu, kad atsižvelgiama į valstybių narių suverenitetą priimti sprendimus. Taip pat e, yra išplečiamas e, priežasčių sąrašas, e, kodėl galima uždrausti auginti GMO. Dabar pasiūlytas, iki tol pasiūlytas priežasčių sąrašas buvo per daug siauras ir nesuteikė valstybėms narėms pakankamai laisvės imtis priemonių GMO auginimui uždrausti ar apriboti. Taip pat pritariu ir tam susirūpinimu, kuris buvo išsakytas dėl autorizavimo procedūros. Žinau, kad ponerys nori sustiprinti turinį 21 ir 22 pakeitimų. E, pirmame etape, pirmasis etapas nustato precedentą valstybėms narėms sudaromos vienodos sąlygos. Manau, kad nagrinėjant tokią kontroversišką temą, kaip GMO, reikėtų apskritai išbraukti tą pastraipą. Tikrai nepriimtina, kad demokratiškai išrinkta vyriausybė turi prašyti leidimo uždrausti produktus, kuriuos gamina biotechnologijų įmonės. O šiaip aš pritariu pranešėjai. Ačiū. Dabar žodis ponui Stas. Ik moet zeggen eh, dat ik uh, vrij tevreden ben met de, met de samenwerking met. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad aš patenkintas bendradarbiavimu su pranešėjai ir su šešėliniais pranešėjais. Su jais susitikome porą kartų, taip pat susitikome su komisijos ir Italija kaip pirmininkaujančia valstybė. Tačiau kiekvieno susitikimo metu visuomet būdavo atkreipiamas dėmesys į tai, kad paskirtasis komisijos pirmininkas Junkeris išsakė labai aiškę nuomonę dėl GMO, kalbėdamas parlamente ir taip pat susitikimuose su frakcijomis. Ir jisai ir komisarui Andriu Kaičiui jisai e, nurodė, kad po to, kai komisija pradės veiklą, praėjus šešiems mėnesiams turės pateikti atitinkamą pasiūlymą. Žinoma, vyks trilogo dėrybos, bet jau dabar mes turime bandyti įsivaizduoti, kuria linkme turėtų vykti dėrybos. Jeigu komisija pasiūlytų ką nors naujo, tai mums reikėtų iš anksto sužinoti apie naujojo pasiūlymo kryptį. Pirmini, pranešėja siūlo keisti kai kurias nuostatas, dėl kurių mes išsakėme savo nuostatą, kai ponė Lepaš pristatinėjo šiuos pakeitimus. Teisinio pagrindo pakeitimas sukėlė diskusijų taryboje, taip pat komisijoje, tarybos teisės skyriuje, Aš nesu visiškai įsitikinęs, ar komisijos argumentai yra svarus ir būčiau linkęs pritarti pranešėjos te, siūlomam teisiniam pagrindui. Labai svarbu įgyvendyti 2008 metų aplinkosaugos tarybos išvadas ir konstatuoti, kad įvertinant riziką reikėtų įvertinti ne tik tai ekvivalentiškumą, bet ir riziką, kurią nurodė, buvo nurodyta mokslininkų rekomendacijose. Pakeitimų siūlymuose yra siekiama užtikrinti daugiau skaidrumo. Žinoma, visiškas skaidrumas yra labai sieknes dalykas, tačiau tarybos projekte yra siūloma atskirti pirmąjį ir antrąjį etapus. Pone Boiler ir pranešėja kalbėjo, kad pirmajame etape paraiškos teikėjas gali tiesiog užginčyti E, valstybės sprendimą, vyriausybės sprendimą. Mes nelabai suprantame tokio pakeitimo siūlymo ir galvojame, kad reikėtų pateikti pakeitimo siūlymą, kuriuo būtų atsisakyta dviejų etapų ir apsiribota vien tik tai antruoju etapu. Mes norėtume, kad tie kriterijai teisiškai būtų svarūs ir konkretus, kad jie leistų valstybėms narėms savarankiškai apsispręsti, o ne atsiklausiant arba e, e, kaip nors įsikišant GMO e, gamintojams, kurie galėtų tiesiog E, įtakoti vyriausybės sprendimus. Taigi 24 pakeitimas, 24 pakeitimas mums kelia abejonių. O dėl sąrašo siūloma, kad sąrašas nebūtų baigtinis ir pranešėjas siūlo tą patį sąrašą, kuris buvo pateiktas dar Lepaš siūlyme ir būtent tam siūlymui parlamentas anuo metu buvo pritaręs. Dauguma pirmojų svarstymų buvo akivaizdi anuometinėme parlamente, o tai yra labai aiški politinė žinia. Norėčiau kolegas e, paraginti, žinoma, aš e, su visais dar bandysiuosi tarstis, kurie dėl pirmojo etapo dar norėjo teikti pakeitimų siūlymų, kad jie tiesiog pateiktų bendrus pasiūlymus dėl pirmojo ir antrojo etapo. Grazie mille. Ačiū dabar ponė Edi. Ačiū. Ir Mes norėtume pakalbėti apie tai, kad e, teisinis pagrindas 192 straipsnis gali sukelti problemų atsižvelgti 26 straipsnį, pagal kurį galima atsižvelgti į socialinius, ekonominius ir teritorinius aspektus. Mes norėtume pasiūlyti įtraukti abu teisinius pagrindus kad būtų užtikrintas didesnis lankstumas. Nepaisant pranešėjos pastangų, o mes žinoma dėkojame pranešėjai už jos darbą, mums ta galimybė, kad privatus sektorius gali atsisakyti vykdyti valstybės narės prašymą, yra nepriimtina. E, manau, kad visą tą procedūrą mes turėtume išbraukti. Nes jeigu čia pasiduosime, tai reiškia, kad nukenties valstybės narės suverenumas. 27 pakeitimas. Naujas 5b punktas. Pagal jį, uždraudžiant GMO turi būti atsižvelgiama į privalumų ir išlaidų analizę. Mums atrodo, kad toks procesas nebūtų palankus valstybėms narėms ir mums atrodo, kad tai būtų sukurta daugiau kliučių. Ir galiausiai norėčiau pabrėžti, kad privalomų nuostatų taikymas kelia problemų. Reikia kalbama apie GMO augalų sambuvi su tradicinėmis kultūromis. Manau, kad, kad visos valstybės narės turi turėti galimybę šiek tiek pakoreguoti savo planus, kai nusprendžia leisti auginti GMO. Ačiū. Dabar suteiksime e, po porą minučių kiekvienam kalbėtojui, kad galėtume laiku baigti. Ir ponia Aveso. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjai, dėkoju šešėlinėms pranešėjams. Šis klausimas tikrai sudėtingas ir keliantis daug emocijų. Norėčiau paminėti keletą dalykų išsameu. Nekalbėsiu apie teisinį pagrindą, bet pasakysiu, kad e, GMO yra e, mėginimas e, pagerinti augalų kokybę. Toks darbas vyksta pastarosius keletą dešimtmečių, yra vykdoma rušių selekcija ir joms kitų veiksmų. Siekiant įvertinti GMO riziką, būtina vadovautis tokiamis, tokiamis pačiamis gairėmis kaip kitose sritise - sveikatos, mytybos ir gyvūnų gerovės sritise reikia remtis EFSA ar kitų ar nacionalinių institucijų mokslininkų rekomendacijomis. Būtent tai turi būti sprendimų pagrindas. Ir dėl šių priežasčių aš nesutinku su visais pakeitimais, kuriuo, kuriuos siūlo pranešėja, nes mano nuomonė jie kelia pavojų ES jau egzistuojančiai vertinimo sistemai ir mokslininkų vertinimams mokslininkų, mokslinės ataskaitos neturi tenkinti mūsų įgėdžių. Jeigu valstybė narė nori auginti konkretų GMO augalą savo teritorijoje, tai manau, kad turi būti numatyta laisvė valstybei nariai priimti sprendimą, neieškant jokio preteksto ar socioekonominio ar aplinkosauginio. Kalbant apie pakeitimus dėl priemonių ir priemonių, šių priemonių suderinamumo su kitomis, manau, kad apie tai reikėtų pakalbėti kitur, ne šioje direktyvoje. Yra atliekami moksliniai tyrimai e, susiję su kiekviena augalo rušimi, tačiau tos mokslinės studijos dar nėra baigtos, manau, kad verta palūkėti. Šis klausimas yra svarbus ir manau, kad e, turime atsižvelgti į kiekvieną mokslinę rekomendaciją, nesistengdami tų rekomendacijų manipuliuoti ir siekti, kad jos tenkintų mūsų įgūdžius. Ačiū dabar ponas Palcu. Ačiū. Atsiprašau. Most értettem meg az elnevezést. Pirmininkė, kalbant apie antrąjį etapą, reikėtų vis dėlto pagalvoti, ar nereikėtų pakeisti tą bendros bendro sprendimo prieimimo procedūros pavadinimą. Juk taryba tiesiog nenori tarti su mumis. Taryba tiesiog e, atmetė mūsų pasiūlymus. Parlamento komitetas labai aiškiai pasisakė už Szabadság. Už 112 straipsnį kaip teisinį pagrindą ir tai nėra nesvarbu, kadangi sprendimai bus priimti pagal bendrosios rinkos kriterijus. Ir būtent pagal šiuos kriterijus valstybės narės galėtų uždrausti GMO arba jeigu mes paklustume kitam argumentui, tai yra siekiu išsaugoti e, biologinę įvairovę. Šitas teisės aktas bus naudingas, veiksmingas tik tai tuo metu, jeigu bus išsaugota bio įvairovė visose valstybėse narėse. Kita vertus, reikėtų pagalvoti, kodėl komitetas ir darbo grupės gali pat teikti šitos pasiūlymus tik tam tikrais argumentuotais atvejais. Taigi komisija tiesiog filtruoja tam tikrus sprendimus ir apribojo valstybių narių veiksmus. Pranešėjai iš tikrųjų atliko puikų darbą ir siūlo, mano manimu, tinkamiausią sprendimą. Turint omenyje dar ir tai, kad jos rankos buvo pakankamai su, susaistytos. Be to, kai kuriuose valstybėse yra pasisakoma prieš genetiškai modifikuotus organizmus ir būtent dėl tos priežasties reikia suteikti valstybėms narėms veikimo laisvę. Gali atsitikti ir taip, kad valstybė narė GMO draus prasidės e, įvairia, įvairiausi procesai, atliekami vertinimai, kurių pasiekoje bus paskeltas draudimas. Ir jeigu tos procedūros nevyktų, tai būtų apribuota tiesiog valstybės narės veiksmų laisvė. Taigi, nežiūrint palankių pakeitimų, vis dėlto šiame pranešime siūlomas tik tai pusinis kelias. Köszönöm szépen, elnök úr, és e, valóban. Ačiū pirmininkė. Kalbame apie labai kompleksinį klausimą ir turime formuluoti mintis kuo aiškiau. Kaip e, įprasta prieš akis klausimas, kuris turės būti išspręstas ES lygmenių. Kiekvienos valstybės narės sprendimai e, šiuo atveju yra nepakankami. Manau, kad labai svarbu, tarp kitko visų pirma dėkoju pranešėjai už tai, kad šis procesas pasiekė jau šį etapą ir visuose kituose šio proceso e, etapuose neturime sukelti grėsmės tam, kas padaryta. E, mes e, rizikuojame, jeigu pradėsime keisti teisinį pagrindą, sukurti neaiškumo, o procedūros kurios bus e, taikomos, bus per daug sudėtingos. Jeigu viena ar kita valstybė narė nori neįsileisti genetiškai modifikuotų organizmų, reikia numatyti jai tokią garantiją. Jau esame tokių sprendimų anksčiau parengė ir atitinkamų priemonę esame pritaikę, kalbant apie taršą per sienas. Reikia nenuvertinti to fakto, kad kai kurios valstybės narės ir kai kurie draudimai e, tokią taršą mažina. Pačios valstybės narės e, turi būti atsakingas už tokias priemonės ir taršos atveju turi būti taikomas teršėjas moka principas. Aš manau, kad e, EFSA išanalizavusi riziką, turi turėti galimybę geriau įvertinti padėtį ir pagal tai mes galėsime pakeisti reikalingą dokumentą. E, pabrėšiu dar vieną paskutinį dalyką. Visi, visi ES piliečiai turi teisę žinoti, ką jie valgo, ką vartoja. Ir aš manau, kad mes galim parengti kompromisą, tačiau bazinis principas yra žmogaus teisų apsauga. Todėl šis teisės aktas turi e, pirmiausiai tvirtinti šį pamatinį principą. Osling. Ačiū, kolega Osling. Ich glaube, eins muss ganz klar sein. Manau, jeigu kalbame apie galimybę nacionalinių uh, mastu drausti auginti GMO, tai tuomet reikėtų įsiklausyti į Junkerio siūlymą dėl procedūrų, kurios bus pasiūlymos per ateinantį pusmetį. Mes esame nepatenki, mes esame nepatenkinti dabartinėmis e, licenzijavimo procedūromis, leidimo procedūromis, kurios nėra skaidrios, yra ilgos ir dėl viso to reikės dėrėtis. Aš baiminuosi, kad jeigu mes leisime valstybėms narėms drausti GMO, tai tuo met prasidės įvairios dėrybos su koncernais arba koncernai pradės kūstis, kad jiems yra neleidžiama auginti nacionalinių lygmenių GMO. Todėl reikėtų susitarti mums visiems ir taikyti Europos teisės nuostatas, jas reikėtų e, griežtinti. Kita vertus, mes numatytami tą licenzijavimo procedūrą neturėtume e, siūlyti dviejų teisinių sistemų. Pagal vieną bendrą teisinį režimą reikėtų numatyti ir galimybę auginti ir taip pat sambuvio nuostatas. Labai visiems, visiems turi būti aišku ir suprantama, kur ir kada yra auginamos kultūros turinčios GMO. Vienose valstybėse negali būti taikoma stipresnė, griežtesnė teisė negu kitoje valstybėje. Taigi aš manyčiau, kad mes ne tik turėtume suteikti teisę valstybėms narėms reglamentuoti šią sritį, tačiau ES mastu reikėtų aiškių, griežtesnių teisės nuostatų ir aiškesnio reglamentavimo licenzijavimo srityje. Mes, manau, su komisijos pirmininku Junkeriu dar grįšime prie šio klausimo. Kolega Petir. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja bih samo željela podsjetiti da e, u Republici Hrvatskoj... Norėčiau priminti, kad Kroatijoje negalima pateikti į rinką gyvūnų, gyvūnų genetiškai modifikuotų organizmų turinčių gyvūnų kita vertus vėjas nežino, tiesiog kurioje valstybėje yra GMO draudžiami ir dėl tos priežasties tų geografinių valstybinių ribų nustatyti nebus galima. Reikės vadovautis Kartagenos protokolo nuostatomis ir Arhus konvencijos nuostatomis. Man iš tikrųjų labai didelį nerimą kelia šitas pasiūlymas, kadangi jį prieimus ir Europos mastu atlikus rizikos vertinimą jau nebereikėtų įrodinėti, kad konkretus produktas gali turėti neigiamų pasiekmių. Mano manimo, valstybės narės turi įrodyti, kad gali kilti rizika, jeigu būtų tam tikrose geografiniuose regionuose auginami GMO. Valstybių narių piliečiai neturės vienodų teisinių garantijų kadangi konsultacijos nevyks Europos mastu ir nebus įtraukiami visų valstybių piliečiai. Šitas pasiūlymas yra pakankamai naujas ES aplinkosaugos rytyje ir gali būti, kad teks keisti ir kitus teisės aktus. Aš norėčiau padėkoti visiems, kurie pasiūlė keisti teisinį pagrindą ir pasirinkti 129 straipsnį vietoje 114. Ir taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kurie kalbėjo apie netinkamą logiką. Iš tikrųjų buvo nueita visiškai kitų inovatyvių kelių, pagal kurį valstybės narės būtų traktuojamas beveik kaip įmonės. Aš manyčiau, kad tai nėra tinkamiausias kelias ir manyčiau, reikėtų keisti šitą nuostatą. To chairing... Toliau aš pirmininkausiu šiandienos posėdžiui. Toliau panas Mazuronis. Dėkoju. Mėly kolegos, GM poveikis žmogaus veikatai, ypač ilgesnių laikotarpių, ir, ir nėra iki galo ištirtas. Todėl mūsų pozicija turėtų būti konservatyvi ir atsargi. Visų pirma, nereikia skubėti. Turėtų būti gana griežtos sąlygos. Kiek įmanoma, reikia saugoti valstybę ir aplinką, nes GMO sukelti pokyčiai yra negrįžtamas procesas. Dėl to nuosekliai laikantis atsargumo politikos labai svarbu pasiūlymo tekste aiškiai apibrėžti ribojimo ar draudimo auginti GMO procedūrinius mechanizmus ir pagrindus, nustatant nebaigtinį tokių pagrindų sąrašą. Manau, kad tarybos pozicija dėl direktyvos yra teisinga, tačiau direktyvos perkelimo į nacionalinę teisę aspektai yra taip pat labai svarbus. Taigi, turint tai omenyje ir siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, reikėtų numatyti standartinį direktyvos perkelimo sąlygą 24 mėnesius. Valstybėms norėms reikia suteikti pakankamai laiko pasiruošti, patvirtinti bei atlikti atitinkamus sprendimo prieimimo procedūros nacionaliniu lygiu. Dabartinis šešių mėnesių laikotarpis nėra pakankamas ir galėtų būti pailgintas iki vienerių, vienerių metų. Kitas svarbus pasiūlym, pasiū, pasiūlyme e, aspektas yra terminai. Neaišku, kuo remiantis nustatytas dviejų metų apribojimas, kai besiremdama naujomis objektyvimis aplinkybėmis valstybė narė gali pateikti prašymą išbraukti jos teritoriją iš tam tikros geografinės GM, GMO auginimo srities – Tokio laikotarpio nustatymas neatitinka valstybių narių interesų ir riboja galimybės objektyviai reaguoti į pokyčius, todėl būtų geriau, kad toks apribojimas nebūtų taikomas. Kelia bejonių 75 dienų terminas, kuris suteikiamas komisijai nagrinėti valstybių narių numatomas taikyti ribojimo priemonės. Per šį laikotarpį valstybės narės turi susilaikyti nuo priemonių taikymo. Dėl to tokio ilgo termino gali atsirasti teisinė spraga, kai GMO jau bus įteisinta ES, o nacionalinės draudimo priemonės dar negalės būti taikomos. Dėl to, manyčiau, komisijos nagrinėjimui skirtą laikotarpį reikėtų trumpinti. Manau, kad tikslinga valstybėms narėms panaikinti prievolę vykdyti dėrybų su pareiškėjo bendrovė procesą ir suteikti teisę iškart imtis veiksmų ir taikyti nacionalinės draudimo priemonės. Ir kas ypatingai svarbu tiek Lietuvai, tiek kitoms valstybėms, kad būtų nustatytas nebaigtinis kriterijų sąrašas, kuriais remiantis valstybės narės, kaip rizikos valdytojos galėtų uždrausti ar riboti GMO auginimą. GMO poveikis nepakankamai ištirtas, todėl kiekvienas šaliai turi būti suteikta pakankamai laisvės ir teisės pačiai nuspręsti dėl GMO auginimo jos viduje. Thank you. Thank you. Next speaker is Ms. Schreier-Pirik. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik dank mevrouw Ries. Šaja. Pirmininkė, aš norėčiau padėkoti pranešėjai, kadangi subsidiarumas yra svarbiausias principas, reikėtų palikti veiksmų laisvę valstybėms narims. Tačiau kita vertus nereikėtų sukurti neiškumo verslininkams ir ūkininkams. Pranešėja pagristai nurodė sunkumus, kurie gali kilti auginant GMO pasienio regionuose. Tačiau jeigu pranešime liktų nuostata dėl prievolės ieškoti, ieškoti alternatyvų, tai kyla klausimų, kas apskritai turėstų rasti alternatyvius sprendimus. Ar komisija turėtų vadovautis EFSA rekomendacijomis ir ar ji tiesiog įsigilins į galimas pasiekmes. Kita vertus, ar EFSA galima įpareigoti pasiūlyti sprendimus, kurie būtų privalomai taikomi. EFSA nėra teisėkuros institucija. Aš manyčiau, kad um, tai neturi, tai susiję su teisėkuros aktų tikslumu ir aiškumu. Uh, manyčiau, kad reikėtų keisti šitą nuostatą. Jeigu neišgirsiu jokių reakcijų, pasiūlysiu pakeitimo siūlymą. Um, speak... Ačiū, dabar aš pats pasisakysiu, kalbėsiu vengriškai. E, aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Rys už nuveiktą darbą rengiančių pranešimą. Pakeitimai pagerina ankstesnį tekstą iš esmės ir atsižvelgia į kai kurios kritiškus aspektus. Aš norėčiau pakalbėti vienu klausimu. Aš su malonumu perskaičiau tekste nuorodą, pagal kurią valstybės narės turi teisę sumažinti uh, GMO poveikį pasienio regionuose arba poveikį kitoms valstybėms dėl galimo GMO išplėtimo. Tačiau šis klausimas nėra sprendžiamas tik vienos valstybės lygmeniu. Tos e, apsaugos priemonės kurias turėtų taikyti valstybė narė, ko gero reikštų, kad kiekvienoje iš jų bus taikomos skirtingai ir taip galima susidurti su paradoksalė situacija, kai viena valstybė narė turės pripažinti kitos valstybės apsaugos priemonės. Taigi Pakeitimai tekste yra pakankamai naudingi, tačiau vis dėlto aš galvoju, kad Europos lygmenių reikėtų suformuluoti minimalius kriterijus, surasti bendrą vardiklį, būtų, kuris būtų taikomas valstybei nariai apsisprendžiant dėl apsaugos priemonių. Taigi reikėtų vadovautis vieningų požiūrių, o ne suskaidytų požiūrių į visiškai pavieniui taikomas apsaugos priemonės valstybės nenarėse. Last uh, speaker is Mr. Giardini. <clears throat> Ir paskutinis kalbėtojas yra ponė Giardini. Ačiū pirmininkė. Daugelis tų dalykų, kuriuos norėjau pasakyti, jau buvo paminėti. Dėkoju pranešėjai už atliktą darbą. Dėkoju jai už jos poziciją. Tiesa, kai kas man kelia susirūpinimą ir apie tai jau kalbėjo kiti delegatai. Vyksta diskusijos. Mano šalis Italija mato, kad atsiranda tam tikras pasipriešinimas, susipriešinimas tarp tradicinių kultūrų ir GMO. Prisimenu, kad neseniai Šiaurės Italijoje, kai buvo auginami tam tikri augalai atvirame lauke, atsirado tam tikra tarša, nes žiedadulkės pernešė vėjas ir vapščiai ir tas užterštumas pasiekė 10 procentų. Manau, kad mes turėtume nustatyti labai aiškias e, taisyklės, kurios užkirstų kelią tokiai taršai, tokiam GMO plitimui, nes galiausiai gali atsitikti taip, kad apskritai nebeliks tradicinių augalų, tradicinių kultūrų. Ir praktiškai visus augalus teks žymėti kaip uh, GMO. Mes žinome, kad dabar nustatyta riba yra 0,1 procento. Sambuvio priemonės turi būti veiksmingos ir turime labai daug dėmesio skirti e, kryžminė, tarp valstybinės taršos problemai. Reikia siekti teisinio aiškumo, O tai reiškia, kad turi būti sudarytas aiškus priežasčių sąrašas. Nežinau, ar tikrai čia turėtų įsitraukti privatus sektorius, suinteresuotosios šalis, nežinau, ar privatus sektorius turi įsitraukti užtikrinant viešuosius e, interesus. Aš dar pateiksiu pakeitimų raštų šią temą. Ačiū, išklausėme komiteto narių pasisakymų, dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui iš Didžiai Sanko. Ačiū pirmininkė. Aš vis tik tai norėčiau išskirti tris punktus. Pirmiausia, būsimo pirmininko pono Junkerio pasisakymai. E, laiške, kurį nusintė e, būsimam komisarui pono Andriukaičiui, jis paprašė, kad per šešis mėnesius būtų peržiūrėta sprendimų praėmimo procedūra dėl e, GMO autorizavimo. Ir e, atskiroms kultūroms, ir maisto produktams vartojamiams žmonėms, ir pašarams. Taigi, tai yra e, būsimajam komisijos nariui, pono Andriukaičiui, e, suteiktas įsipareigojimas ir per šešis mėnesius jis Europos parlamentui ir tarybai pasiūlys e, tekstą, e, dėl kurio jūs turėsite diskutuoti be abejonės. Tačiau mums aišku, kad ir buvusioje komisijoje, ir dabartinėje komisijoje e, buvo suvokiama, jog GMO kultūrų pasiūlymas ir valstybių narių galimybės lankščiai elgtis su tuo pasiūlymu uždrausti arba leisti GMO kultūras e, susiduria su tarsi nauja filosofija. 2010 metais e, gavę e, turėjome jau sukūrę tam tikrą procesą, nežinodami, koks bus kitas pirmininkas, ponas Junkeris. Kokia bus juridinė bazė? 114 ar 112 straipsnis? 192 ir 192. Aš galiu pasakyti, kad e, pagrindinė direktyva yra pagrindinis teisės aktas ir manome, kad 114 e, straipsnis e, skirtingai negu 192 apsaugo ne tik aplinką, kaip numatyta 192 straipsnėje, bet ir gyvūnų, augalų ir žmonių. A, sveikatą. Tuo tarpu 192 straipsnėje, atsiprašau, dėl to, kad 192 straipsnis yra grinai ekologinis. Ir e, dėl tos priežasties mūsų nuomonė 114 straipsnis yra naudingesnis kaip teisinė bazė šiam pasiūlymui, nes kaip jūs žinote, šis pasiūlymas pakeičia tik straipsnio vieną dalį. Kitas punktas, trečias punktas, kurį aš norėčiau pažymėti, tai ta vadinamoji pirmoji fazė, apie kurią buvo kalbėta. Apie ją komisijos pirmame pasiūlyme nebuvo kalbama. Ji buvo įrašyta vėliau tarybos aš nežinau, ar jūs suteiksi dabar žodį tarybos atstovai, bet e, mes tai įvertinome kaip e, teksto patobulinimą, lyginant su antruoju, e, antrąją fazę kadangi mes suprantame, kad taip yra suteikiama daugiau įgaliojimų ir daugiau laisvės valstybėms narėms. Be to, valstybėms narėms, e, e, vers to e, mažiau laisvių lieka pačioms bendrovėms. Žymiai daugiau laisvės ir teisių valstybėms narėms, kurios gali priimti sprendimus be e, tam tikro pagrindo ir E, gali pareikšti, kad visuomeniai yra reikalinga, kad genetiškai modifikuoti organizmai jos teritorijoje nebūtų auginami. O žinome, kokia yra dabar teritorija, bendrovė, įmonė gali paprašyti, kad 28 valstybės narės jai suteiktų leidimą. Ir jeigu viena, jeigu e, tas e, etapas bus išlaikytas, tai uh, E, viena pavienė valstybė narė galės pareikalauti, kad e, nebūtų auginamos tokios kultūros. Mūsų nuomonė ta pirmoji fazė, pirmasis etapas suteikia daugiau garantijų valstybėms narėms, daugiau juridinių garantijų ir e, valstybės narės taip gali atsisakyti GMO kultūrų savo teritorijoje, o kol kas to padaryti negalima. Kai kurios valstybės narės yra prieimusios nacionalinės teisės aktus GMO kultūrams uždrausti, bet visi puikiai žinome, kad e, tie sprendimai juridiškai yra labai e, trapūs. Jie net, tiesą sakant, pažeidžia bendrijos teisę. Taigi, dėl tos priežasties, jeigu mes ir nesukūrėme minties dėl, to, dėl tos pirmosios fazės, manome, kad e, šis pranešimas lyginant su komisijos pasiūlymu yra geresnis ir taip pat mes manome, kad e, E, šis e, pirmasis etapas turėtų būti susijęs, akivaizdžiai, su antruoju e, etapu. Bet pirmoji fazė, pirmasis etapas bus neatskiriama proceso dalis. Taigi apie tai aš norėjau čia Jums pakalbėti dėl motyvų, dėl jų sąrašo prailginimo. Šiuo metu yra įvardinti septyni motyvai, septyni kriterijai. Juose kartojami ir Europos parlamento pasiūlytieji per pirmąjį svarstymą. Ar reikia juos išaiškinti, ar reikia juos e, patobulinti. Na, mes manome, kad kuo detalesni jie bus, tuo daugiau bus įvedama pribojimų. Ir mes galvojame, kad valstybės narės turėtų būti suinteresuotos turėti tokius kriterijus ir motyvus, kurie būtų kuo platesni kad jeigu joms reikėtų pereiti prie antrojo etapo, tos valstybės narės turėtų pagrindo, turėtų galimybių paaiškinti savo norą uždrausti GMO. Taigi, pirmininkė, tokie būtų mūsų pastebėjimai dėl svarbiausių šiandien e, parlamentarų paminėtų e, diskusijoje aspektų. Ačiū. Ringraziamo il direttore Pudlé e adesso passo la parola alla collega. Labai ačiū daktarė, o dabar suteiksiu žodį poniai Risi, užbaigs diskusiją. Labai trumpai, jeigu galima. Nenorėčiau pradėti diskusijos iš naujo. Mes visi aiškiai girdime ir suprantame, kaip sunku yra dirbti ir pranešėjai, ir kitiems šešėlinėms pranešėjams. Aš manau, kad ponė Ajuso ir kolegos iš Vengrijos išsakė e, problemos esmę. Esmė yra laisvė. Laisvė, kurią turime garantuoti, kurią turime įtvirtinti valstybėms narėms juridiškai. E, čia pirmiausia galvojame apie tas valstybės narės, kurios nusprendžia uždrausti. Ir e, viskas priklausys nuo to, kaip mes interpretuosime e, tarybos pasiūlymus. Iš esmės mes su jais sutinkame, bet tiesa ta, kad bus sunku rasti bendrą kompromisą. Ir e, aš pati nuo pat pradžios aiškiai tą supratau ir savo komentarą susakiau. Yra e, tokių, kurie sako, kad galima išmesti dalį pasiūlymų, jų daugiau tiesiog nebebus, bet yra tokių pakeitimų ir pasiūlymų, kuriuos išlaikysime ir nebus taip jau paprasta. E, yra įmanoma rasti sprendimą ir šiuo atveju ir stengiuosi parengti pasiūlymą, kuris garantuotų ir skaidrumą, ir procedūros efektyvumą, kaip ir komisija, kuri nėra pirmosios fazės autorė. E, Aš manau, kad e, turime užtikrinti absoliučias juridinės garantijas, tvirtą juridinį pagrindą. Žilbernio kalbėjo apie tuos uh, motyvus, kriterijus, kurie turi būti naudojami per pirmąją etapą. Čia reikia juridiškai privalomo teksto direktyvos, negalime jokių būdų kalbėti apie vienavosios švelniausios teisės procedūrą. Uh, suprantame, kad e, Europos parlamentas turėjo teisę pakeisti šį tekstą, e, bet kol kas e, jis neįveda jokių griežtų įpareigojimų. Reaguosiu į pono Bartstas pasisakymą, gal aš kažką netaip supratau. Jis kalbėjo apie komis, tarybos pasiūlymą prieš du mėnesius pats, tai sakė, kad kriterijų sąrašas yra nepakankamas, todėl jisai sugrįžo. Uh, Aš taip girdėjau, gal aš kažką netaip supratau, bet esmė yra ta, kad buvo būtina sugrįžti prie to straipsnio, būtina įvardinti, prie to, atsiprašau, sąrašo, būtina įvardinti aiškiau tuos motyvus. Ir e, Europos komisija patikė parlamentui juos prieš trejus metus, bet mes norime, kad jie būtų tikslesni, solidesni juridinių požiūrių valstybėms narėms, kad jos galėtų aiškiau apsiginti, jeigu būtų apskundžiamas jų sprendimas uždrausti. Uh, Ir aš galiu pasakyti, kad mes remiamės e, valstybių narių e, kitų sričių patirtim ir suprantame, kad reikia labai aiškios juridinės bazės. Pone Girling labai aiškiai uh, išsakė savo poziciją. Uh, juridinė bazė yra viso šio darbo tarsi uh, balta vėliava, kurią mes visuomet kėlėme. Uh, valstybės narės išvelgia tam tikrų raudonų linijų, yra frakcijų parlamente, kurios žiūri raudonų linijų šiame tekste, tačiau juridinė tarnyba Europos parlamento kol kas dar išvadų šiuo klausimu nepriėmė. Europos parlamentas e, kreipėsi e, kad būtų įverdinta juridinė bazė. Europos komisija supranta, kad 2001-2003 e, metų teisės aktus reikia pakeisti ir E, žemės ūkio, bendrosios rinkos ir visuomenės sveikatos teisės aktai čia turės būti koreguojami. Dabar aš galiu atsakyti poniai Girling, kuri klausė, kodėl reikia e, keisti tai, ką parlamentas yra nusprendęs. Aš nesakau, kad mes pradedam nuo nulio, nuo tabulio rasą. Mes tiesą sakant stengiamės atsižvelgti tai, kas yra padaryta Aš matau, kad išsiskiria labai nuomonės dėl sambuvio, skirtingų kultūrų sambuvio. Aš žinau, kad su pirmininkaujančia valstybė reikės pasitarti, kad būtų tiksliau įvardintos tos tarp valstybinės sienos karantininės galbūt zonos uh, E, kad užtikrintume skirtingų kultūrų sambuvį, bet aš pastebėjau, kad nuomonės labai smarkiai skiriasi ir įsivaizduoju, kad mes toliau kartu dirbsime. Ir, ponė pirmininkė, e, leisiu Jums patikslinti tolesnį darbo kalendorą. Ačiū. Grazie alla collega Ris, adesso il calendario. Dėkoju poniai Ris. Dabar grįžkime prie mūsų darbo tvarkų, prie mūsų grafikų. Terminas teikti pasiūlymus yra spalio 15 diena, 20 valanda. Balsuojama aplinkos saugos komitete bus lapkričio 5 diena ir numatomas galimas balsavimas susitarimui patvirtinti jeigu bus e, pasiektas susitarimas taryboje 2015 m. sausį ir jeigu bus balsuojama taryboje, tai e, parlamento sausio mėnesio plenarinėje sesijoje taip pat vyks balsavimas. Dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto – nauji maisto produktai. Mm, šiek tiek pristatysiu šį klausimą, tikėdamasis, kad pranešėjas atvyks laiku. Jeigu pranešėjo nebus, berots ponė Gerling jį pakeis. Kaip prisimenate, reglamentas dėl naujų maisto produktų jau turi gana ilgą istoriją. Buvo pateiktas pasiūlymas dėl tarybos ir parlamento reglamento, Tai buvo padaryta 2008 metų sausį. Vyko ilgos diskusijos ir net ir taikinimo komitete 2011 metų kovo 28 dieną nepavyko pasiekti susitarimo. Dėl to pasiūlymas nebuvo patvirtintas, tas pasiūlymas netapo ES teisės aktu. Dabar yra pateiktas e, siauresnio taikymo pasiūlymas ir turime pareikšti dėl jo nuomonę. Šiuo pasiūlymu yra atsižvelgiama į tas išvadas, kurios buvo padarytos taikinimo komitete tais klausimais, dėl kurių buvo sutarta. Tai pristačiau šį klausimą Ir dabar e, suteiksiu žodį pranešėjo vardu poniai Gerling, o vėliau užklausysime frakcijų atstovų. Prašom žodis poniai Gerling. Ačiū pirmininkė. E, dabar skaitysiu pono Nikolsono E, žodžius, tai man nėra labai palanku. Ačiū pirmininkė, dėkoju visiems, kurie dalyvavo mm, seminare praėjusią antradienį. Man buvo labai malonu matyti visus šešėlinius pranešėjus. Jie dalyvavo diskusijose. Tikiuosi, kad e, visi turėjote laiko susipažinti su mano pranešimu manau, kad mano pateikti pakeitimai e, priartina mus prie to rezultato, kurio nori komisija, taryba ir visos suinteresuotos šalis. Tai yra spartesnis e, autorizavimo procesas naujiems maisto produktams iš kitų šalių. Manau, kad tai yra naudinga vartotojams. Nekalbėsiu apie tą klausimą, kurį iškėlė šešėliniai pranešiai ir kaip mano pakeitimai atspindi tą klausimą. Naujų maisto produktų apibrieštis e, e, išlieka labai svarbia nesutarimų priežastimi ir manau, kad e, teks spręsti e, svarbius klausimus, nagrinėti tokius aspektus, kaip ką reiškia vartoj, didelės dalies vartojimas. E, ir kiek suprantu, komisija paskelbs gairias prieš gyvenant šį teisės aktą. Tai reiškia, kad vartotojams bus suteikta reikiama informacija, e, kai jie renkasi maisto produktus. Ponas Pok iškėlė klausimą dėl to, ką komisija sako dėl senų maisto produktų. Manau, kad dėl to gali atsirasti nereikalingų autorizavimo procedūrų. Norint sumažinti biurokratinę naštą, e, komisijos formuluotė būtų visiškai netinkama ir aš pateikiau pakeitimą šiuo, e, šiuo klausimu. Pone Boilin taip pat pateikė pastabų dėl to, kad nėra pakankamų poveikio vertinimo. Aš siūlau e, pakeitimą antroje konstatuojamoje dalyje dėl aukšto vartotojų interesų ir aplinkos apsaugos lygio užtikrinimo e, aplinkosaugos ir maisto politikos rytyje. Klonavimo klausimas yra ta problema, kuri egzistuoja, bet apie kurią nekalbama. Daugelis šio komiteto ir Žemės ūkio komiteto narių pareiškia susirūpinimą, kad e, atsiras teisinė spraga klonavimui Aš tikrai, aš nemanau, kad e, būtų įmanoma naujų maisto produktų teisės aktą ir planavimo teisės aktą nagrinėti tuo pačiu metu. Mm, pramonės sektorius nori e, pažangos dėl maist, naujų maisto produktų, o dėl klonavimo artimiausių metų tikrai nepasieksime susitarimo. Komisija atskyrė klonavimo klausimą ir naujų maisto produktų klausimą dėl pagristų priežasčių. Aš taip pat manau, kad e, nauji maisto produktai ir klonavimas turi būti nagrinėjami atskirai ir dėl to aš nedarau nuorodos į būsimą direktyvą savo pranešime. Aš pritariu ponui Stais, kad turi būti numatytos tinkamos perinamojo laikotarpio priemonės. Diskutuodamas su komisijos ir tarybos darbuotojais siekiau užtikrinti, kad neatsirastų jokios teisinės spragos, jeigu vienu metu nebus patvirtintas pasiūlymas dėl naujų e, maisto produktų ir klonavimo. Dabar perinu prie nano medžiagų. Nano medžiagos yra vienas sudėtingiausių klausimų šiame pasiūlyme. Aš nusprendžiau nekeisti pasiūly, komisijos pasiūlytos nuorodos, nes jį bent jau užtikrina tam tikrą teisinį iškumą. Aš esu pasiruošęs išklausyti įvairius argumentus ir kaip parodė antradienį vykęs seminaras, e, nanomedžiagos ir toliau išlieka daugeliui labai kontroversiškas klausimas. Tačiau noriu priminti, kad naujų reglamentų yra siekiama skatinti inovacijas ir investicijas ir tas 10 procentų slengstis, manau, numatyt, numatyta riba gali sudaryti kliučių. Kalbant apie įgyvendinimo ar deleguotusius teisės aktus, kurie minimi pasiūlyme, aš vėlgi esu pasiruošęs išklausyti įvairių argumentų. Žinau, kad Žemės ūkio ir priekybos komitetai siūlo e, remtis deleguotais teisės aktais. <coughs> Manau, kad e, šis klausimas bus labai sudėtingas. Ir Pana, jūs jau anksčiau e, kėlė domenų apsaugos klausimą ir manau mes abu suturėme, kad norime, kad mokslininkai ir pramonės sektoriai daugiau, o ne mažiau bendradarbiautų, kurdami naujus produktus ir mano pakeitimas dėl 24 straipsnio tikiuosi padės siekti šio tikslo. Ponas Tais išreiškė susirūpinimą dėl skaidrumo. Aš pasisakau už visiškai e, skaidrų ir lengvai prieinamą naujų maisto produktų sąrašą. Dėl laiko stokos negaliu paaiškinti likusių savo pakeitimų, kuriuos matote mano pranešime, bet tikiuosi, kad e, atsižvelgiau į svarbiausius klausimus, kurie kyla vartotojams įvairioms suinteresuotosiams šalims, žvelgiant į komisijos pasiūlymą. Aš Aš po seminaro tikiuosi, kad dėl mano pranešimo bus pateikta nemažai pakeitimų, tikiuosi pasiekti susitarimą dėl tų pakeitimų, toks yra mano tikslas ir tikiuosi, kad tą tikslą aš pasieksiu. Per... Ačiū. Grazie. Non so se l'onorevole Nicholson vuole aggiungere qualche cosa o... Su, ar Nicholson norėtų ką nors pridurti? Norėčiau padėkoti poniai Gerling Tiesiog norėčiau atsiprašyti, kadangi mes visi skubame kažkaip. Grazie, adesso la parola alla collega Juso per il PPE. Sì, Prašau, kad aš pavėlau. Aš norėčiau tiesiog padėkoti Nikolson ir Görling už tą pranešimą ir už tai, kad buvo atsižvelgta į tuos pakeitimus, kurie buvo pateikti, papildant komisijos pasiūlymą. Dėl naujų kategorijų įtraugimo ir naujų maisto produktų. Iš tikrųjų, kategorijų numatymas yra labai svarbus aspektas mums visiems, tai padėtų sumažinti teisinį neiškumą. Tiesiog nurodant kriterijus, pagal kuriuos būtų galima spręsti, ar maisto produktas yra naujas ar tradicinis. Taip pat e, reikėtų pritarti ir siūlymams dėl to, kaip reikėtų traktuoti iš trečiųjų šalių įvežamus tradicinius maisto produktus. Manyčiau, kad kai kuriems etapams reikėtų numatyti skirtingus terminus, tačiau, kaip ten bebūtų, reikėtų numatyti pakankamai daug lankstumo. Iki šiol procedūros buvo decentralizuotos, dabar jos bus e, su, su suvienodintos. Aš nežinau, ar vieno mėnesio užtektų komisijai apsispręsti dėl EFSA vertinimo ir keturių mėnesių dėl įgyvenimo teisės aktų pateikimo maisto produktų ir gyvūnų, gyvūnų gerovės komitetui. Ar tie terminai, kuriuos pasiūlė pranešėja, iš tikrųjų yra priimtini. Norėtųsi išgirsti komisijos nuomonę. Aš atsiprašau, kad aš turiu išvykti į posėdį, kuriame bus sudarinėjama parlamentaro delegacija vizitui į Čilę. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už nuveiktą darbą, kadangi šitas pranešimas tiesiog pagerina komisijos pasiūlymą ir galbūt e, siekti, atitinka e, tarybos pozicija. Labai svarbu apsispręsti dėl naujų maisto produktų, dėl aplikosauginių aspektų. Aš tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį į kai kurios aspektus. Kai mes kal teisės aktų atnaujinimas nebuvo visiškai sėkmingas procesas ir dabar komisija yra siūlo priimti papildomus teisės aktus ir tas teisė, kurios papildomų teisės aktų priimimo procesas būtų e, lygiai gretus. Labai svarbu, kad būtų paspartintos dėrybos ir diskusijos parlamente dėl šio teisės akto ir kad būtų numatytos bei gyvenintos perinimo laikotarpio priemonės. Aš pritariu pranešėjai, kad direktyva dėl maisto produktų pateikimo ir dėl klonuotų bei modifikuotų uh, gyvūnų produktų pateikimo į rinką turėtų būti lygiai peržiūrimi. Ateityje dėl e, subkultūrų ir kas uh, audinių e, naudojimo gaminant e, naujus maisto produktus, ypač subkultūrų ir audinių naudojimas turėtų būti nurodytas atitinkamuose prieduose. Pr problemiškas yra nanomedžiagų apibrėžimas, tuo labiau, kad naujų maisto produktų teisės akte yra daroma nuoroda į nanomedžiagas, medžiagas pagal 1169-2011 metų reglamentą dėl informacijos pateikimo ir būtent ta nuoroda yra pakankamai sudėtinga. 50 procentų nano dalelių e, e, dalis e, naujame maisto produktėje kaip lemiamas kriterijus nebūtinai galėtų sumažinti tą riziką, apie kurią kalba EFSA savo rekomendacijose. Taip pat norėčiau paprašyti ir pranešėjos, ir komiteto šiek tiek pagalvoti apie duomenų apsaugos pasiūlymus. 921 pakeitime yra sakoma, kad reikėtų atsižvelgti į tyrimų rezultatus, kurie yra paskelbti Scientific Journal ir, ir taip pat reikėtų pagalvoti, kas atsitiktų su tais tyrimais, kurių duomenys nėra skelbiami. Pone Polsen, ačiū pirmininkė ir labai ačiū e, pranešėjui. Aš manau, kad jo pateiktas pasiūlymas yra labai gerai apgalvotas ir labai e, išmanus. Aš labai džiaugiuosi, kad e, mes dar kartą sugražiname kategorijas kurios yra žymiai tikslesnės. Mes aiškiau dabar galime žinoti, kas yra naujieji produktai, novatoriški produktai ir labai svarbu, kad e, šiame komisijos pasiūlyme atvirai kalbant būtų ne tik miglotai išnekama mes remsime labai didelę dalimi visus jūsų pasiūlymus. Ir vienintelis dalykas, kurį aš norėčiau šiek tiek atidžiau panagrinėti, yra tas, kad aplinkosauginiai patikrinimai, aplinkosauginiai naujųjų produktų tyrimai e, būtų vykdomi prie šaltinio. Aš pabandysiu pasiaiškinti, ar yra kur nors šiame dokumente vieta, kurioje mes galėtume apie tai pakalbėti, tai galėtume įrašyti. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu ir e, tai e, leidžia holistiškiau apibriežti riziką. Aš e, apie tai e, pagalvosiu ir pažiūrėsiu, kuriuose pastraipose galima būtų aiškiau apibriežti riską. Bet dar kartą, ponė Nikolson, labai ačiū. E, puikus pasiūlymas. Dėkui. Grazie alla collega Polsen. Adesso, eh... Dėkoju poniai Polsen. Dabar ponia Boilen. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui už atliktą darbą, bet vis dėlto noriu išreikšti susirūpinimą dėl keleto pasiūlymo ir pranešimo aspektų. Aš suprantu, kad tam tikras dėlsimas, kai verslas pateikia e, prašymą, e, yra labai sudėtingas dalykas. Aš manau, kad e, reikėtų nedelsti ir terminus pratesti tik tuo atveju, kai to reikia vertinant poveikį. Kai mes kalbame apie maistą, kuris, kurio ES piliečiai iki šiol nevartojo. Aš apgailestauju, kad tas laiko principas nėra paminėtas nei komisijos pasiūlymė, nei pranešėjo tekste. Taip pat Nenorėčiau, kad būtų nustatyti kokie nors terminai, iki kada turi būti atliktas poveikio vertinimas dėl naujų maisto produktų ar produktų e, pagamintų vartojant nanotehnologijas. Kadangi tai yra nauji produktai, neturime tyrimų, tai yra sunku pasakyti, koks būtų saugus nanodalelių lygis. Ir man atrodo, kad gana keista, kai yra užbėgama įvykiams už akių ir bandoma skubinti naujų produktų vertinimus. Aš manau, kad būtų naudingiau ir prasmingiau netraktuoti nanotehnologijomis pagamintų produktų taip pat kaip maisto, pažiūrėjau, pagaminto iš grybų ar dumblių ir panašiai. Neturėtume leisti uh, greitai pateikti vartotojams tokių naujų produktų, kurių saugumas nėra įrodytas. Ir taip pat norėčiau pakomentuoti ir pranešimo aspektus dėl tradicinių e, produktų. Yra sakoma, kad e, produktai iš trečiųjų šalių, kurie ES yra vertinami kaip nauji produktai, jie turi būti vertinami kaip tradiciniai produktai trečiosiuose šalise, jeigu jie yra panaudojami pagaminti naudojant tuos būdus, kurie minimi reglamente 178-2002. Tai yra pirminė gamyba, tai yra pirminių produktų gamyba, gyvūnų auginimas. Tai taip pat apima ir e, medžioklę ir žvejybą. Taigi, ar taip susidaro įspūdis, kad e, visas maistas yra gaunamas iš tradicinių e, E, būdų. Ar čia reikėtų kalbėti tik apie pirminius maisto produktus? Ir aš norėčiau išgirsti paaiškinimą šio klausimu. Konstatuojamoje dalyje yra pasakyta, kad neatsižvelgiama į tai, ar produktai perdirbti ar ne. Bet to norėčiau išgirsti paaiškinimą dėl to, kaip suprantama, suprantami nauji gamybos procesai maisto srityje kas yra tie nauji gamybos būdai. Tradiciniai produktai iš trečiųjų šalių taip pat turi būti griežčiau prižiūrimi ir aš labai tikiuosi, kad komisija pateiks gairių šio klausimu. Pranešėjas teigia, kad naujiems maisto produktams leidimas turi būti suteiktas tik tais atvejais, kai jis nėra ma smarkiai mažiau naudingas vartotojams. Tokia formuluotė yra per daug abstrakti ir netiksli teisinių požiūrių. Manau, kad tai sukurtų teisinio neiškumo ir pramonės sektoriams, ir vartotojams. Norėčiau, kad tai būtų išbraukta iš teksto. Ir taip pat kvestionuoju sprendimą keisti formuluotę poveikis žmogus sveikatai poveikį žmogaus sveikatai į saugumo rizika. Aš manau, kad e, tai nėra tinkama daryti. Ir kaip jau sakiau, kalbėdama apie nanodalelės, yra sunku aptikti nanodalelių maiste ir aš manau, kad nebūtų prasminga čia siaurinti taikymo srities. Ir paskutinė pastaba. Stebėsena po pateikimo rinkai turėtų būti privaloma visiems naujiems produktams ir tai neturi būti pasirinkimo dalykas ir taip pat tai neturi apsiriboti tik keliais atvejais, kaip siūlo e, pranešėjas. Aš manau, kad reikėtų tekstą keisti. Grazie, adesso la parola al kolega Stais. Ačiū dabar ponas Tais. Ik heb zeven puntjes. Um, eerste puntje. Norėčiau paminėti septynis dalykus. Pone Boilin apie kai kuriuos iš jų minėjo. Pavyzdžiui, ji kalbėjo apie prevencijos principą, jis yra labai svarbus įvairiose ES teisės aktuose. Aš iš anksto noriu pasakyti, kad bendradarbiausiu su jie dėl galimų pakeitimų. Antroji pastaba. Kol kas neatsižvelgiama ištaiką. kokia nauda gali būti vartotojui vartojant naujus maisto produktus. Taigi, jeigu naujieji produktai yra pateikiami į rinką, tai jie turėtų būti naudingi kaip nors vartotojui. Kur apie tai kalbama? Dėl klonuotų gyvūnų žaliavos maisto produktuose. Jau buvo kalbėta apie tai ir buvo kalbėta apie tam tikrą perinamąjį laikotarpį ir kad reikėtų dar kartą tartis su komisija. Iš tikrųjų, su komisija dar reikėtų tartis, tačiau žalieji nenorėtų palikti jokių sprų, spragų, kurios leistų naujiems maisto produktams patekti į rinką visiškai nežinant, ką komisija pasiūlys ateityje dėl klonuotų gyvūnų e, žaliavos. Taigi į tai reikėtų apsižvelgti iš anksto. Nano dalelės. Kol kas bandoma parengti apibrėžimą, tačiau jis nuolat yra keičiamas. Jau anksčiau teko girdėti abejonių dėl uh, E, teisės aktų, kuriais pateikiama informacija vartotojams. Ten yra kalbama apie 50 procentų dalį maisto produkte, tačiau vis dėlto EFSA sako, kad 10 procentų riba jau galėtų būti tas mm, lemtingas faktorius. Dėl e, ženklinimo nuostatų turiu pasakyti, kad keisti nieko nereikėtų, tačiau vis dėlto aš abejoju dėl tos apibrėžimo, kuris jau yra e, priimtas, patvirtintas ir reikėtų pagalvoti, ar jį reikėtų perkelti į šį teisės aktą. Taigi EFSA siūlo 10 procentų, mano manimu šitas pasiūlymas yra priimtinesnis. Dėl deleguotų arba įgyvendinimo teisės aktų pranešėja jie sako, kad darybos su taryba vyksta sudėtingai ir kad nelabai pavyks joms pakeisti. Aš manyčiau, kad parlamentas turėtų parodyti e, tvirtesnį stuburą ir tiesiog nepritarti deleguotų teisės aktų prieimimui tam tikrais atvejais, ypač kai kalbame apie naujus maisto produktus. Tiesiog priemus tokį teisės aktą būtų neužtikrinama pakankama apsauga ir parlamentas tiesiog netektų savo argumentų dėl uh, papildomų medžiagų produkto sudėtyje, dėl įvairiausių e, sudėtinių dalių ir dėl dažiklių. Be to, komisija mūsų manimų galėtų paprašyti EFSA e, nuomonės, o ne privalo Mūsų manimų šita prievalė yra labai svarbus aspektas ir todėl reikėtų formuluoti tą nuostatą kaip privalomąją, o ne kaip galimybę. Aš manyčiau, kad mums vis dėlto pavyks susitarti dėl šitų dalykų, kuriuos paminėjau su taryba. Dabar žodis frak... kalbėtojams frakcijų vardu, ponė Efi. Uh, naujų maisto produktų apibrieštis mūsų nuomonė neturėtų apsiriboti tiesiog apibrėžimais. Mes čia susidurėme su klausimu, kuris plėtojasi nuolat kinta ir galbūt nereikėtų visko labai griežtai apibriežti. Kalbant apie tradicinius produktus ir tas automatinės nuostatas, kurias matome tekste, mums atrodo, kad reikia pasirūpinti tais gyventojais, kurie gali susidurti su tam tikrais incidentais, kurių anksčiau nebuvo. Tam tikri maisto produktai gali sukelti problemų tam tikroms gyventojų grupėms. Ir apskritai yra sunku nustatyti maisto produkto saugumo lygį, jeigu nėra epidemiologinių studijų. Pateiksiu pavyzdį. Gluteno netoleravimas. Tai gali būti susiję su grūdais, kurie pradėti auginti įvykus žemės ūkio revoliucijai. Tačiau negalima to įrodyti, nes nėra epidemiologinių studijų. Kitas dalykas. Vieno maisto produkto pakeitimas kitu gali būti priimtinas tik tuo atveju, jeigu kitas maisto produktas nesukelia didesnės rizikos. Reikia į tai atsižvelgti. dėl galimybės nustatyti, ar maisto produktas yra naujas ar ne. Manau, kad komisijai turėtų būti suteikta ši teisė ir komisija turėtų remtis EFSA rekomendacijomis, o ne atskirų valstybių narių nuomonę. Ir taip priemonės būtų labiau suderintos ES lygių. Dar viena pastaba. E, naujų maisto produktų vertinimo kriterijai. E, reikėtų čia atsižvelgti į visą produkto būvio ciklą. Be informacijos apie maistinę vertę reikėtų atsižvelgti ir į naujų maisto produktų socialinį bei ekonominį poveikį. Dar du dalykai, į kuriuos mes atkreipiame dėmesį. 22 straipsnis. Jame pasakyta, kad negali būti informacijos draudimu. Mes nepritarėme tokiam, tokiai nuostatai. Toliau 23 straipsnis - informacija apie saugą. Tokia informacija gali patekti į verslo konfidencialios informacijos sritį. Nanomedžiagų dalis. Mūsų nuomonė EFSA siūloma riba 10 procentų turėtų būti įtraukta. Į ją reikėtų atsižvelgti. Jeigu ta riba viršėma, tai maisto produktas turi būti laikomas nauju. Ačiū. Dabar išklausysime kitų kalbėtojų. Paprašysiu, pasisakant, neviršyti trijų minučių, kad galėtume laiku baigti posėdį. Dabar ponė Šerpierik. Dėkuoju pranešėjai, pranešėjai už pakeitimus. Su ponu Nikolsen jau Agri komitete mes kalbėjome apie įvairiausius aspektus, taip pat apie pradinės medžiagas, kalbėjome apie naujų maisto produktų saugą. Taigi labai svarbu užtikrinti teisinį aiškumą. Jis yra labai svarbus gamintojams, o kai kalbame apie sąrašus, tai jie turėtų būti nebaigtiniai, valstybės narės turėtų turėti teisę įtraukti į sąrašą kitus produktus. Be to turėtume pabrėžti, kad gamintojas turėtų imtis visos atsakomybės už tai, kad naujas maisto produktas būtų įtrauktas į sąrašą kaip naujoviškas. Labai svarbu naujų maisto produktų apibrėžimas. Tai yra labai svarbu dėl ekologinių sumetimų, taip pat ir dėl sveikatos apsaugos kriterijų. Ačiū. Jau daug kas buvo išsakyta mano kolegų, bet aš norėčiau patiksinti kai kuriuos aspektus. Pirmiausia, nu, Tačiau padėkoti pranešėjui, kuris pasiūlė įtraukti naujų maisto produktų atskiras kategorijas. Ir mano manimu, tai užtikrins daugiau teisinio aiškumo ir leis kai kurias produktų kategorijas traktuoti kiek skirtingai negu e, bendrai maisto produktus. Labai svarbu užpildyti tą teisėkūros spragą, kuri atsirado ES teisinę ir dėl kurios pasiekmių mes dabar susidurime su didelėmis problemomis. Labai svarbu numatyti perinamosius laikotarpius žaliavai, kuri naudojama naujose maisto produktuose gauta iš klonuotų galvijų. Mes norėtume par, paprašyti, kad mums būtų suteikta daugiau galimybių daryti įtaką, netgi kontroliuoti sudaromų produktų sąrašus, taip pat e, domėtis, kaip tie sąrašai yra papildomi. Kolega Porč atkreipė dėmesį į mūsų frakcijos nuomonę dėl EFSA rekomendacijų. Mūsų manimų EFSA rekomendacijos yra labai svarbios siekiant apsaugoti vartotojų sveikatą. E, dėl apibrėžimo. Apibrėžimas kol kas nėra visiškai aiškus, kadangi jame yra kalbama pakankamai bendromis frazėmis, nenurodant konkrečių kriterijų o tų kriterijų reikia ir jie turėtų būti kuo objektyvesni. Be to, EFSAS vaidmuo ir toliau išliks labai svarbus. bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir su konsultaciniu naujųjų maisto produktų komitetu, patariamuoju komitetu, dėl trečiųjų šalių pateikiamų maisto produktų. Manyčiau, kad EFSA turėtų pateikti išsamų rizikos vertinimų, o nereikėtų automatiškai įsileisti tų produktų gardinį. Kalbėsiu trumpai. Man patinka tai, kad mes norime užtikrinti kuo didesnį saugumą, naudojant naujus maisto produktus. Aš nenorėčiau gilintis į diskusijas dėl klonuotų galvijų, žaliavos naudojimo naujuose maisto produktuose. Aš atsimenu, kaip anksčiau vyko darybos ir manau, kad kalbant apie naujus maisto produktus, pavyks susitarti, suderinti pozicijas, kadangi jos yra iš esmės žinomos. Taigi aš pritariu šiam pasiūlymui, į jį įdėta buvo labai daug darbo. Man atrodo, kad šiame pasiūlyme nuostatos sulaukė plataus pritarimo. Ši tema yra labai sudėtinga ir būtent Dėl to norėčiau pasiūlyti nepateikinėti kokių konkrečių griežtų terminų. Tiesiog reikėtų suprasti, kad taryboje darbas nesibaigs pirmininkavimą baigus Italijai. Rytoj frakcijos posėdėje reikėtų dar kartą grįžti Più, perché guardate che qua noi abbiamo una materia. Rytoj tarybos darbo grupėje bus grįžta prie šitų naujų maisto produktų dokumento ir todėl mes turėtume labai gerai pasvarstyti, kaip e, kontroliuoti darbo grupės veiklą, kad joje nebūtų padaryta klaidų. Todėl tam reikės prie daugiau laiko negu 24 arba 48 valandų. Mums reikėtų labiau įsigilinti į šios aspektus. Taigi paprašyčiau, paprašiau daugiau laiko mums apsispręsti ir pateikti pasiūlymus. Vien dėl to, kad nepadarytume klaidų ir kad sėkmingai baigtume šitą darbą. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztában vagyok azzal, hogy egy hosszú... Labai ačiū pirmininkė. Aš suprantu, kad mes artėjame prie ilgo teisėkuros proceso pabaigos ir dabar reikėtų jį galų gale pabaigti. Bet aš kaip naujas deputatas norėčiau išsakyti savo nuomonę. Mums sako, kad šis pasiūlymas turi tenkinti subsidiarumo principą. Paskui teigiama, kad valstybės narės negali pavieniui tenkinti E, šio pasiūlymo tikslų. Kodėl? Todėl, kad valstybės narės e, individualiomis procedūromis atskirai e, sukurtų nevienodumą ES e, vartotojų apsaugos lygmenyje, o ES vartotojai turi būti vienodai apsaugoti. Tai yra klaidingas požiūris. Daugelėje valstybė narių yra sukurtos e, griežtesnės saugumo priemonės, griežtesni apsaugos kriterijai, negu dabar numatoma ES. Todėl aš manau, kad e, čia mes kalbame daugiau nebe apie direktyvą, o apie pasiūlymą reglamentui. Kalbame apie maisto produktų e, judėjimą ES viduje ir žinome, kad kai kuriuose valstybėse narėse saugumo kriterijai yra griežtesnis negu kitose valstybėse narėse. Todėl, jeigu Europos komisija savo pasiūlymų galvoja apie laisvą produktų judėjimą, tai e, pirmiausia ir mes kaip ir turėtume sutikti su Europos komisijos pateiktais kriterijais, nes turbūt tai yra apgalvota. Manau, kad mes būtumėm galėję e, nustatyti mažiau apribojimų e, dokumente e, produktų judėjimo ES lygmenių. Tačiau čia Europos komisija e, E, pasiūlė reglamentą, kuris e, į pirmą vietą iškelia laisvą produktų judėjimą ir neleidžia valstybėms narėms turėti savo sprendimų. Komisione per. E, Europos komisijos atstovai, prašom žodis. Išaiškinkit savo poziciją. Labai ačiū pirmininkė. Aš norėčiau apibendrinti šešiais punktais visų kolegų pasisakymus Pirmiausia, dėl klonavimo. Europos komisija greta novatoriško maisto pasiūlymo 2013 metų pabaigoje pateikė kitą pasiūlymą, kad Europos parlamentas ir taryba galėtų aptarti tuos du stambius pasiūlymus kartu. E, kaip buvo priminta, klonavimas e, kaip tema nepalieka bejingo nieko nei taryboje, nei parlamente. Ir mes patys norim, kad tai būtų padaryta, nes manome, kad klonavimas yra labiau e, ginčitina tema negu novatoriškas maistas, naujoviški maisto produktai. Diskusijos apie naujoviškus maisto produktus rutuliuojasi greičiau, nes e, mažų vidutinių įmonių novatoriškumo aspektas yra visiems suprantamas ir svarbus. Bet kai kurie iš jūsų išreiškite norą, kad tol, kol e, tekstas dėl klonavimo nėra priimtas, e, būtų išaiškinta padėtis dėl klonuotų gyvūnų e, produktų pardavimo. Mums atrodo viskas aišku. Tol, kol nėra pateikto teisės akto dėl klonavimo, klonuotų gyvūnų mėsa, pienas ir panašiai, E, turi būti reglamentuodami pagal e, direktyvą dėl naujoviškų produktų. Jeigu būtų pateikta kokių specialių reikalavimų, tada turės būti atlikti EFSA tyrimai. Kaip žinote, yra numatyta ateityje pateikti pasiūlymą, pagal kurį klonuojami produktai bus draudžiami bet turime suprasti, kad kol kas reikia tam tikro laiko tarpo viskam išsiaiškinti. Antras klausimas išiškės diskusijose. Aiškesnis e, novatoriškų produktų apibrėžimas. Aš čia jau neįtraukiu klonuotų produktų. E, visi, kas kalbėjo apie juridinį iškumą, e, buvo teisūs, bet nereikia, kad tas reglamentavimas būtų per daug griežtas. Kitaip iškils rizika E, naujoviškiems produktams. E, pagal senuosius teisės aktus jau taip buvo. Ir iškils problemų, pavyzdžiui, kaip klasifikuoti insektus. Ar žiogas ar skorpionas yra novatoriškas produktas ar ne. Ir e, visi per daug griežti apibrėžimai gali sukelti juridinio miglotumo todėl reikėtų labai atidžiai vertinti padėtį. Tačiau iš principo mes pasisakome už aiškesnius apibrėžimus. Tarp kitko, bet vis tik esame mes e, šiek tiek e, priešingai nusiteikę dėl trumpesnių terminų. E, kai trumpesnis terminas, leidimas pateikti naują produktą į rinką bus išduodamas greičiau ir dėl to gali iškilti tam tikrų administracinių problemų, nes kai tarnybos turi tartis tarpusavėje, tekstai turi būti verčiami ir panašiai. Europos komisijos lygmenių mes norėtume uh, E, kad nebūtų nustatyti per daug trumpi terminai. Priešingai negu kai kas galvoja, e, dosie patenkinamai per trumpą laiką išnagrinėti neįmanoma. Ketvirtas pastebėjimas dėl nanoproduktų. Tiesa ta, kad EFSA savo mokslininkų išvadose mini 10 procentų. Tačiau šiandien kaip ir mūsų kolegos Junktinės Amerikos valstijose, Kanadoje ir Ukrainoje, turime galimybę atlikti sudėdamųjų dalių e, tyrimą, diagnostiką, jeigu e, jame 50 procentų yra nanodalelės. Taigi tas tikslas 10 procentų šiandien yra neįgyventinamas ir labai gaila, kad taip yra, nes kai galvojame apie maistą, E, manome, kad 10 e, procentų slengstis, ypač ženklinime, yra būtinas. Bet tol, kol techninės laboratorijos neturi priemonių išsiaiškinti, kiek yra sudėtyje nanoproduktų, 10, 20 e, ar 30, mes manome, kad mm, negalime mes tenkintis tokios ribos, 10 procentų ribos nustatymu Tačiau ateityje, kai parengsime deleguotus aktus, dėl kurių dabar diskutuojame, siūlysime, kad tas 50 e, procentų slėgsis galėtų būti peržiūrėtas įvertinant laboratorijų techninės galimybės. Ir e, EFSOS e, patvirtinti moksliniai ekspertai turi pasakyti, kad mes jau dabar turim galimybę išaiškinti tikslų procentą Ir jeigu jie galės pasakyti, kad yra 10, 20 ar 50 procentų, tada mes pereisim prie to mažesnio slengščio, nes mes puikiai suprantame vartotojų norą būti teisingai informuotėms. Žinokime, kad tas 10, 20, 50 procentų nustatymas yra susijęs su saugumo užtikrinimu tas mažiausias skaičius yra orientuotas į ženklinimą. Jis, tiesą sakant, su saugumu nėra tiek daug susijęs. Penktas punktas išiškės diskusijose - domenų apsauga. Manome, kad tai turi būti suderinta su e, direkt, reglamentu dėl, dėl teiginių apie maistinę vertę. Suprantame, kad e, yra parengti E, du skirtingi teisės aktai ir turime labai atsargiai elgtis, nes iš vienos pusės reikia apsaugoti inovacijas ir patentus, o kita vertus reikia leisti įmonėms kurti naujus produktus. Todėl mes turim būti labai išmintingai atsargus. O baigdamas norėčiau paminėti deleguotusius aktus – Jūs žinote, kad busimoje Europos komisijoje, kuri pradės dirbti, kai jūs ją visiškai patvirtinsit, kai visus komisijos narius paskirtuosius patvirtinsit, taigi ta naujoji komisija numato, kad Europos parlamentas turėtų žymiai aktyviau dalyvauti deleguotųjų aktų rengime. Jūs jau dabar tą darote, bet turbūt ateityje bus daroma tai sistemiškiau, bus numatoma, kad Europos parlamento personalai atstovai dalyvaus rengiant Europos komisijos deleguotosius aktus. Taip jūs galėsite iš anksto žinoti, kokie yra Europos komisijos ketinimai ir galėsite geriau reaguoti, kai e, jau bus pateiktas konkretus pasiūlymas deleguotojam aktui. Baigdamas, ponė pirmininkė, noriu pasakyti, kad e, labai glaudžiai bendradarbiavome su pranešėju ponu Nikolson ir šešėliniais pranešėjais, kad e, šis pranešimas ir jūsų diskusijos galėtų labai greitai pasistumėti į priekį ir mes tikimės, kad bus pasiektas susitarimas su taryba. Ačiū pirmininkė. Grazie, ringraziamo la Commissione anche per. Dėkoju komisijai. Ačiū už šias techninės pastabas. Dabar suteiksiu žodį ponui Nikolson, kad jis baigtų diskusiją. Ačiū, dėkoju pirmininkė. Aš labai puikiai suprantu, kad vėlyvas metas, todėl kalbėsiu trumpai. Mes visi suprantame, kad tas pranešimas yra techninio pobūdžio, švelniai tariant, žinau, kad šiandien buvo iškelta nemažai klausimų, galbūt kai kurios tų klausimų reikėtų aptarti darbuotojų lygių, kai derinsime visus pakeitimus. Buvo pateikta pastabų dėl nanotehnologijų. Kiek suprantu, teks šio klausimu padirbėti kai bus taikoma bendro sprendimo prieimimo procedūra, teks siekti kompromiso, bet norėčiau priminti e, komitetui, kad ir taryboje yra techninių ekspertų, kurie nesugeba susitarti. Taigi, jeigu jie nesugeba susitarti, gal mes galėtume juos šiek tiek paskatinti, e, paraginti, kad galbūt kai ką reikėtų šiek tiek sušvelninti reikia rasti tinkamą sprendimą, jeigu tinkamo sprendimo nerasime, kaip buvo pasakyta, tai tikrai nebus gerai, šis klausimas labai svarbus. Jūs klausėte, ar nebūtų galima išplėsti, pratesti, e, pratesti terminų, tačiau sekretoriatas man pasakė, kad galbūt būt, kad galbūt nereiktų iki ketvirtadienio numatyti termino, o iki pirmadienio, bet juk visi pirmadienį keliausime į Strasbūrą ir tai reiškia, kad mes prarasime laiko, tai reiškia, kad nebus išvers, išversta išversta viskas tam, kad lapkričio mėnesio Strasbūro sesijoje galėtume balsuoti. Aš tikrai norėčiau duoti jums daugiau laiko, tačiau šiuo atveju daug svarbiau pasiekti, kad viskas būtų paruošta Strasbūrų ir tikiuosi jūsų supratingumo šio klausimu. Taigi, tai reiškia, kad mums šią savaitę šiek teks šiek tiek daugiau padirbėti. Norėčiau padėkoti visiems už pasisakymus, jie labai naudingi, dėkoju komisijai ir lauks, nekantriai laukiu bendradarbiavimo, naujų susitikimų su šešėliniais pranešėjais. Ir kai gausime jau pačius pakeitimus, tada bus galima žiūrėti, kur siekti kompromiso. Ačiū. Dėkoju Džeimsui. Dabar tvarkaraštis, mūsų tvarkaraštis, kaip jūs ir sakėte. Tikrai kiltų sunkumų laiku išversti pakeitimus mūsų būsimiems posėdžiams. Kita savaitė yra Strasbūro savaitė ir dėje per Strasbūro savaitę būna daug sunkiau viską užbaigti ir išsiųsti vertėjams versti. Taigi laikykime to grafiko, kurį esame numatę. Terminas teikti pakeitimus yra spalio 17 diena 10 valanda, po to vyks komiteto posėdis, kai bus svarstomi pakeitimai, tai bus spalio 25 diena ir ketiname surenkti neįlinį mūsų komiteto posėdį lapkričio 24 dieną Strasbūrę. Taigi išnagrinėjome visus darbo tvarkės punktus, baigėme komiteto posėdį. Dėkoju Jums už dalyvavimą. Komiteto posėdį baigėme, o dabar prasidės koordinatorių posėdis. Ačiū.